So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort in der Sitzung. Kolegos, reikia tęsti komiteto posėdį. Taigi, 21. Atira 20. klausimas. Klausimas, kurio mes seniai laukime, tai yra Europos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimas. kalbame apie visus standartus, visus teisės aktus, dėl kurių turime bendrojo sprendimo teisę. Ir čia Pija Bučela, aplinkos generalinio direktorato atstovė, atvyko pas mus, iš karto ją ir suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Labai dėkoju, kad suteikėte komisijai galimybę pateikti jums, kaip mes siekiame bendrijos aplinkosaugos teisės įgyvendinimo. Tai yra Dar svarbiau dėl to, kad jūs, kaip girdėjote per klausimus e, Jano Patočniko pasisakymus, kad e, įgyvendinimas yra vienas iš jo keturių prioritetų jo įgaliojimo metu. Naujoji komisija pripažįsta, kokius, su kokiais iššūkiais susidurėme ir sukūrė vietoj vienos tarnybos dvi Tai yra pirmasis elementas, kurį norėčiau pirmiausia išryškinti. Dabar turime atskirus du e, direktoratus, tai yra klimato srities veiksmų ir aplinkosaugos generalinis direktoratorius. Aplinkosaugos generalinė direktorate mes galime daugiau dėmesio skirti šiems klausimams negu praeitie. Darydami tai svarbiausiose sektoriuose - gamtos, atliekų, klimat, poveikio vertinimo e, sritise. Per pastarosius metus kitas įvykis buvo mūsų dviejų teisės skyrių padalėjimas. Dabar abu e, dirba su pažeidimais, tačiau vienas specializuojasi koordinuojant pažeidimų, su pažeidimais atliekamą darbą, o kitas specializuojasi e, teisės aktų laikymosi, skatinimo ir valdymo klausimuose. Šis padalėjimas tapo įmanomas dėl to, kad per pastarosius metus padaugėjo darbuotojų, ko jūs taip pat ir, ir jūsų kolegos yra jau prašę seniai. Šiuo metu man malonu pasakyti, kad apimame beveik visų valstybių narių visas kalbas. Dabar pakalbėsiu apie kelias temas, pavyzdžiui, Lisabono sudarties poveikis mūsų darbui ir tai, kaip mes skatiname valstybių narių laikomasi su teisės aktą, aktais, e, dirbdami artimai su valstybių narių teisėjais. Dėl Lisabono sutarties galiu pasakyti, kad ji išryškino du elementus, kurie jau buvo mūsų komunikato pateikto 2008 metais dalis, tai yra tai, kad pažeidimai turėtų būti e, su jais turėtų būti dirbama greičiau. Naujų sutartis tai leidžia padaryti, e, numatyti bausmės valstybėms narėms dėl perkelimo e, nevykdymo jau tada, kai teismas pateikė pirmąjį sprendimą. Tai yra labai svarbus naujas sutarties elementas. Taip pat reikia tik tai vieno įspėjamojo laiško po teismo sprendimo, jeigu valstybė narė nevykdo praktikoje teismo sprendimo. Taip yra lengviau ir greičiau komisijai pasiekti antrojo sprendimo ir paskirti baudą. Tačiau tai neturėtų reikšti, kad komisija tiesiog siekia bausti valstybės narės. Nes didžiąją laiko dalį, kurią skiriame pažeidimams, nėra toks laikas, kiek mes jo skiriame kalbėdamiesi su valstybėmis narėmis, dėdami pastangas, kad būtų pasiektas teisės aktų įgyvendinimas ir jų laikymasis, siekiant e, naudos piliečiams. Skatindami laikymasi, teisės aktų laikymasi, pirmiausia, mes e, dirbame prevencijos srityje. Esame sukūrę diskusijų platformas su valstybėmis narėmis. Tai yra nuolatinė priemonė leidžianti kartu analizuoti problemas kylančias gyvendinant teisės aktus. Mes naudojame e, rezultatų lenteles, pasiekimų lenteles. Dabar šį elementą jau naudojame keletą metų. Visi tikriausiai prisimenate, kokios galingos buvo šios e, rezultatų lentynės, kai įvedėme Milinosios vėliavėlės sistemą vandens direktyvos vykdymui. Mes rengėme renginius, konferencijas, e, seminarus, rengėme gairių dokumentus, kurios pad, kurie padeda valstybės narėms geriau gyvendinti teisės aktus. Be to, esame sukūrę įgyvendinimo veiksmų planą, kuris turėtų padėti valstybėms narėms nuo tos dienos, kai jūs parlamentas kartu su taryba patvirtinate teisės aktą, tik nuo tos dienos padėti įgyvendinti jį iki tos dienos, kai šis teisės aktas yra jau realiai galutinai įgyvendintas. Aplinkosaugos teisų skatinimas yra labai svarbus elementas, kuris padeda piliečiams ir nevyriausybinėms organizacijoms atlikti svarbų vaidmenį, aktyvų vaidmenį saugant aplinką. Kaip žinote, aplinkos srityje veiksmai ir darbas, kurį atlieka piliečiai, asociacijos ir NVO yra ypač svarbus, kad būtų skleidžiamas žinios apie aplinko, ap, aplinkos klausimus ir kad būtų galima atkreipti vyriausybių dėmesį, kaip poreikia geriau perkelti aplinkos teisės aktus. Praėjusiais metais šioje srityje mes daugiausia dėmesio skiriame dviejų viešojo dalyvavimo direktyvų e, įgyvendinime. Piliečiai gali prieiti prie nacionalinių teisėjų, o teisėjai turi sugebėti dirbti su ES teisės aktais aplinkos srityje. Šią prasme mes sukūrėme geriausios, geriausios patirties keitimosi programą, diskusijų programą su teisėjais. Ir jie gali keistis patirtimi ir su mumis padėti ir mums taip pat įgyvendinti ES teisės aktus. Nepamirškime, kad teisėjai yra yra ES teisėjai ir tai, ką gali padaryti teisėjai nacionalinėse valstybėse, neturi būti iš naujo daroma komisijoje. Jau esame sukūrę du mokymų modelius teisėjams. Vienas gamtos teisėje, kitas atliekų teisėje. Surengėme e, seminarus Lietuvoje ir Prancūzijoje. Ir gana greitai uh, Įvyks dar trys seminarai, vienas Vokietijoje, vienas Slovenijoje ir Junktinėje karalystėje. O rudeniop surenksime konferenciją Portugalijoje, kur dalyvaus Ispanijos ir Portugalijos teisėjai. Ir tokių e, seminarų rezultatai pademonstravo, kad yra ne tik poreikis, bet ir didelis noras iš teisėjų pusės dalyvauti, keičiantis tokiamis žiniomis ir patirtimi. Tai žinoma, ne visuomet įmanoma pasiekti e, gero įgyvendinimo, vien tik tai raginant valstybės narės atlikti savo darbą. Todėl mums reikia, kaip galima geriau pasinaudoti vykdymo mechanizmais, vykdymo užtikrinimo mechanizmais. Šiuo metu mes e, dėmesį skiriame keturioms prioritetinėms sritims. Dvi iš jų e, vėlgi yra išriškintos Lisabonos sutartyje. Pirmoji sritis tai yra tuo met, kai nepranešama apie teisės aktų įgyvendinimą, kai nepakankamai teisės aktai yra perkeliami. Antroji sritis yra Teisingumo teismo sprendimų nesilaikimas, kai pirmasis sprendimas yra nevykdomas valstybėje narėje. Tuomet trečiasis elementas, kurį mes laikome labai svarbiu, yra natūra tinklavičių kūrimas, po to sistemingi pažeidimai, kuomet toleruojamos neteisėtos atliekų tvarkymo vietos, e, siekiant sukurti e, vandens e, nuotekų valymą, taip pat infrastruktūros projektų pažeidimai, ypač poveikio vertinimo netlikimas arba neatsižvelgimas į esamus gamtos apsaugos vietovės. Steigdami prioritetą tokiems atvejams, manome, pasiekime didžiausią naudą e, maksimaliam piliečių skaičiui. Analizuojame nemažai atvejų, kai trūksta aplinkosauginės infrastruktūros, pavyzdžiui, e, savartynų ar vandens nuotekų valymo įrenginių. Dar vienas pavyzdys būtų e, atliekų krizė pietų Italijoje kilusi 2007 metais, mes to jau pat pradėjome pažeidimo procedūrą ir tik praėjus vieneriems metams po tos procedūros pradžios e, bylą patikėme teismui ir galiu Jūs informuoti, kad teismo sprendimas šiuo atveju turėtų būti priimtas kitą savaitę, kovo ketvirtą dieną. Panašiai Taip pat mes sprendėme e, ne vieną pažeidimo atvejį dėl vandens nuotekų valymo, nes vandens valymo trūkumas e, reiškia, kad mes nepasiekėme tinkamos vandens kokybės Europoje. Mums pavyko susilaukti atsakymo iš daugelio valstybių narių, pavyzdžiui, Belgijos, Italijos, Prancūzijos, Portugalijos, Ispanijos ir Junktinės karalystės. Žinoma, tam, kad būtų galima įrengti tinkamus įrenginius vandens valymui, reikia investicijų ir laiko. Ir dėl tos priežasties mes raginame valstybės narės pasinaudoti bendrijos finansavimu Mes esame parengę kalendorių, veiksmų planus tam, kad valstybės narės mums galėtų pranešti, kokia yra situacija įgyvendinant tokius projektus. Tačiau kai kuriais atvejais e, būta pernelyg didelių vėlavimų, rengiant, dėgiant tokius įrenginius ir mes netmetame galimybės, kad mums teks antrą kartą kreiptis į teismą dėl tokių atvejų ir skirti baud, nuobodas ir baudas. Tai yra, aišku, didžiausia poveikia turintys atvejai, tačiau mes taip pat stengiamės e, savalaikiai ir veiksmingai derinti visuomenės e, susirūpinimą keliančius atvejus. Ir mes šiame sektoriuje stengiamės būti naujoviški, elgtis naujoviškai, naudojame plačiai taip vadinamą bandomųjų tyrimų sistemą. Tai yra, tai yra sistema, kuri, kurią įkūrė komisija greitiems sprendimams tam, kad būtų galima leisti vyriausybėms ir piliečiams rasti greitą sprendimą e, konkrečiai problemai. Žinoma, jeigu sprendimo nepavyksta rasti per reikiamą laiką, mes, mes imamės šio reikalo iš savo pusės tiesiogiai. Taip pat esame nusintę kolegų į kai kurias sostinės, kurie mums padeda dirbti kartu su vietinėmis administracijomis, vietiniu, regioniniu, nacionaliniu lygiu, taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis, piliečiais ir taip e, mums padeda išspręsti problemas greičiau, negu kad mums pavyktų padaryti iš Bruselio. Baigdama norėčiau pasakyti, kad komisija, komisijai pavyko pasiekti nemenkos pažangos, tačiau aplinkos būklė ES neleidžia mums nusiraminti yra dar daug iššūkių, kurie mūsų laukia ateityje, pavyzdžiui, atliekų, vandens ir oro kokybės e, srityse, taip pat gamtos apsaugos srityje. Turint galvoje visų šių iššūkių svarbą, aš esu įsitikinusi, kad e, jūs kaip parlamento nariai dirbate priimdami ir sprendimus, tačiau taip pat ir mus komisija verčiate geriau atlikti mūsų darbą įgyvendinimo pusėje, įgyvendinimo srityje. Todėl aplinkos komitetas parlamente yra neįprastai vertingas, nes jūs užtikrinate, kad mūsų siekiai visada išliktų kuo aukštesni ir pasiekti kuo geresnės būklės bendroje Europos aplinkoje. Ačiū. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Bucella. Labai ačiū, ponia Pučela, už e, tai, kad e, jūs pristatėt, pristatėt šį klausimą, pakalbėjot apie Europos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo padėtį. Bet mes ir toliau ketinam daryti spaudimą e, komisijai, nes norim, kad komisija būtų ambicingesnė ir geriau prižiūrėtų Europos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą. Nes priešingų atveju tikrai, e, jeigu mes siekiam bendrų tam tikrų standartų bendro įgyvendinimo teisės aktų, tai tikrai labai, labai svarbu tai užtikrinti, kad e, vienodai būtų teisės aktai įgyvendinami visose ES valstybėse narėse. Be to, jūs paminėjo teisingumo teismo vaidmenį, tai jau irgi didelis žingsnis į priekį, kadangi e, tokiu būdu tikrai iškilus tam tikriems e, e, atvejams galima sutrumpinti teisės aktų įgyvendinimo procedūrą. Šiaip jau kol kas tos jūsų paminėtos sankcijos dar nebuvo, pasinau, jomis nebuvo pasinaudojama, tačiau e, jomis matyt bus galima pasinaudoti aktyviau ateityje. Suprantama, jūs paminėjot svarbų bendradarbiavimą e, su valstybėmis narėmis, e, aplinkosaugos suinteresuotomis šalimis Ir tikrai čia paminėjot tokį gerą, e, tikslingą dalyką - teisėjų mokymą, lavinimą, taip pat regioninį vietos bendradarbiavimą. Ir čia šiuo atveju mes galėtume aktyviau į šį darbą įtraukti regionų komitetą, kuriame dirba žmonės tiesiogiai atstovaujantis regionams. Tad jūs paminėjot iš tikrųjų tas aplinkosaugos rytis, kuriuose nustatyta daugiausia trūkumų. O dabar skaitydamas jūsų paskutinį dokumentą, 2008 metų pranešimą. Tai ketvirtam puslapį jūs rašot kad 55 procentai e, teisės aktų įgyvendinimo vėlavo 2008 metais. Iš tikrųjų, visa, tie skaičiai rodo, kad yra dar daug kas, daugelis dalykų, kuriuos reikia pagerinti. Tad e, tikrai manyčiau, kad jūsų e, pranešimas bus naudingas. Dabar kolegos, ką pasakysit? Pone McEvan, labai ačiū už pateiktą informaciją. Pagal Lisabonos sutartį, beje, beje, ponė pirmininkė, būtų tikrai labai gerai, jeigu kalbėtojai sėdėtų priešais, kad geriau tada matytume. Aš suprantu, kad čia mes susodinti pagal protokolo taisyklės. Taip, dabar jau radau, radau komisijos atstovę, pamačiau. Ačiū už naudingą informaciją. E Turiu pasakyti, kad mes turėtume vis dėlto glaudžiau dirbti su nacionaliniais parlamentais, apie tai kalbėsim dar šiandien. Bet klausiu, o kągi komisija daro su tais nacionaliniais parlamentais dėl būtent čia mums pateiktos informacijos apie teisės aktų įgyvendinimą? Ar jūs informuojat nacionalinius parlamentus, ar jūs ketinat tai daryti ateityje? Kadangi nacionalinių parlamentų nariai turi teisę žinoti e, tuos atvejus, kai teisės aktai neįgyvendinti įgyvendinti. Čia paminėtas buvo 55 procentai neįgyvendinimo atveju. Tačiau vis dėlto prieš peržiūrint, peržiūrint teisės aktus, iš tikrųjų e, prieš peržiūrint, darant pakeitimus, reikia vis dėlto e, įvertinti visą padėtį, turėti visą informaciją apie įgyvendinimą ir kad taip pat ją žinotų nacionaliniai parlamentai. Tad dar kartą, ar jeigu dabar jūs turit peržiūrėti kokį nors teisės aktą ir, ir nustatot, kad daugiau kaip pusė valstybių narių neįgyvendinimo, tai ką, ką jūs vis dėlto, ką jūs daro tokiu atveju ir jūs turit pakankamą lankstumą. Pirmininkas, labai ačiū. Pone Rotberent. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano akimis šita mūsų diskusija darosi absurdiškesnė. Mes šiaip jau leidžiam teisės aktus nuolat ir paprastai daugelis teisės aktų pereina du net svarstymus, taip jau dažniausiai vyksta. Uh, Be to, čia e, taryboje tuo metu vyks darbo atitinkamos grupės dirba, nagrinėja e, teisės aktus ir tada derinami veiksmai tarp institucijų. E, Visą tai pasiekiama tikrai daug prakaito kaina. O, ir po to paaiškėja, kad valstybės narės nenori įgyvendina arba neįgyvendina teisės aktų. Tad e, aš čia šiuo atveju tiesiai šviesiai pasakysiu, kad valstybės narės nenori įgyvendinti teisės aktų ir jos tikrai e, stengiasi suvėlinti jų, jų įgyvendinimą e, bet kokią kainą, bet apie tai galėčiau pasakyti Vokietijoje. Galima paminėti ir kitas kokias nors valstybės narės, kurios, kurios šiaip jau visais būdais išsisukinėja. Bet uh, E, šiaip jau tikrai, dar kartą pakartosiu, 70-80 e, procentų valstybės narės tikrai labai e, nenori įgyvendinti teisės aktų nuostatų. Dabar paskut, tą paskutinę savaitę, kai mes patvirtinom naująją komisiją, mes balsavom už komisiją ir kartu balsavom už naują tarp institucinį susitarimą. Ir tame tarp institucinėme susitarime be visa kita sakoma, kad e, mums e, kuo greičiau turėtų būti pateikiama informacija apie e, bendrijos steigimo veikimo sutarčių pažeidimus. O per korepero posėdžius, nuolatinių atstovų posėdžius dažnai buvo, tai yra, buvo konstatuojama ir piktinamasi tuo, kad komisija mums teikia informaciją apie tai, kurios valstybės narės neįgyvendino ir kiek teisės aktų neįgyvendino. Aš gavau tokią informaciją, ta informacija beje nėra oficiali, bet aš ją gavau. Ir, bet kita vertus, paprastai šiaip jau tokią informaciją gauna mano e, federalinio parlamento nariai, o aš dažnai tokia, tokios info, ta informacija praplaukia pro mano akis. Tad ir čia vis tikrųjų ne, neaiški tada padėtis, kokie, tie, prieš kokias valstybės narės buvo imtasi pažeidimo procedūra. Dabar mes kalbam apie atliekų tvarkymą, apie dirbožėmio vandenį, apie oro kokybę, šitos ryties teisės aktus, kurių, kurių valstybės narės arba neperkelė į nacionalinę teisę, arba neatliko reikiamos kontrolės. Taip, mes iš tikrųjų šiaip jau norim ir turim padėti valstybėms narėms, kai tik tai priimami teisės aktai, bet kita vertus, norėčiau tada paklausti ponios Pučelos, jeigu dabar E, kas įvyks, kai mes e, sulauksim tos greitesnės procedūros, nes antai, sakykime, iki 2010 metų kovo, sakykime, bus pateikta ataskaita apie tai, kiek valstybių narių įgyvendino, kiek teisės aktų, kiek neįgyvendino. Tai yra, turiu galvoje 2010 metų gegužės 5, iki 15 dienos. Uh, turėtume gauti tokią informaciją. Iki gegužės pirmosios valstybės narės turi pateikti jau tokią informaciją. Bet čia savotiškai toksai kamulio mušinėjimas iš, iš, vienų, iš vienos lauko pusės į, į, į kitą ir čia tiesiog vieni, nu, vieni kitų kratosi. Tad aš norėčiau paklausti, galbūt būtų galima sugriežtinti tokios informacijos rinkimo procedūrą, nustatyti trumpesnį terminą, pavyzdžiui, 14 dienų, sakykime, kai praėjus pusiai metų ar šešių, šešiems mėnesiams, po to, kai jau konstatuojama, jog daug teisės aktų neįgyvendinima, kad tikrai mat, kad būtų imtasi pažeidimo procedūrų. Pirmininkas, tikrai žodžiai tokie gana kartus buvo pasakyti valstybių narių adresu. Uh, nes tikrai čia buvo pasakyta, kad pačios valstybės narės taryboje nusprendžia dėl teisės aktų, o po to labai jau vangiai juos įgyvendina ir tam tikrais atvejais gali praeiti ke keliari metai, net tam tikrais atvejais jau buvo imtasi ankstyvojo, ankstyvojo perspėjimo sistemos, bet mes norėtume apie ją e, daugiau išgirsti. E, čia buvo minėta 2010 m. kovo pirmosios dienos pirmoj, kovo pirmoji diena, kad būtų galima tiesiog sužinoti, kas laikosi nustatytų terminų. Taip sutinku su prieš mane kalbėjusiais kolegomis. Daugelis valstybių narių nenori įgyvendina teisės aktus. Ir e, žinoma, egzistuoja tam tikros priežastis. Nežinau, kokia situacija bus toliau, tačiau būtina sugriežtinti terminus. Mes esame parlamentarai ir mes esame tarp nacionalinių vyriausybių ir mūsų piliečių, kurie dažnai skundžiasi, taigi kažkas turi būti pasikeisti turi būti pakeista, situacija turi pasikeisti, nes daugelis valstybių narių atidė, atideda teisės aktų įgyvendinimą. Ir mes turime žinoti, kurios valstybės narės neįgyvena teisės aktų dėl to, kad nenori. Kitos valstybės narės gali turėti rimtų priežasčių, galbūt negali laiku įgyvendinti atitinkamų teisės aktų. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš turiu klausimą, kuris yra svarbus Graikijai. ETT nusprendė prieš Graikiją ir aš kalbu čia apie neteisėtus savartynus veikiančius Graikijoje. Kalbu apie 2005 metų situaciją. Neteisėtų savartynų klausimas yra svarbus ir jis dar nėra iki galo išspręstas. Aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Galbūt turite planų, kaip spręsti šį klausimą. Dėkoju. Keiner mehr gemeldet, dann soll Frau Butsch. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, taigi suteiksime žodį dar kartą poniai Bučelė. Pone Ana Rosbach, atrodo, dar nori pasisakyti. Labai trumpai norėčiau paklausti. Ar turit sąrašą tų šalių, kurios, kurios negali sukontroliuoti tokių neteisėtų savartynų, ar kaip juos ten kitaip būtų galima pavadinti? Hm? Ja, äh, vielleicht, wenn Sie da nochmal sagen, ob so ein Anzeiger. Taigi, gal yra kažkokios rezultatų suvestinės arba kažkokie rodikliai, rodantis, kur teisės aktai įgyvendinti ir kur ne, kad žinotume, kurios valstybės nesilaiko reikalavimų. Pone Bučelė, prašom. Dėkoju visiems komiteto nariams už išsakytus konstruktyvius komentarus. Norėčiau sureaguoti į skirtingus pasisakymus dėl nacionalinių parlamentų vaidmens pirmiausia. Ir dėl to, ar komisija palaiko ryšį su nacionaliniais parlamentais. Mums nėra labai paprasta rasti laiko ir galimybių nuvažiuoti į 27 nacionalinių parlamentų aplinkos apsaugos komitetus. Nepamirškime, kad Europos aplinkos apsaugos teisės aktai yra perkelimi vietos ir regionų lygiu. Taigi mes turėtume palaikyti ryšius su maždaug 120 regioninių parlamentų. Turiu pripažinti, kad jeigu mes būtume kviečiami nacionalinių parlamentų, mes mielai tokiais kvietimais pasinaudotume, tačiau mes paprastai tokios praktikos nepraktikuojame. Netmeščiau ateityje tokios galimybės, kad nacionaliniai parlamentai patys rodys daugiau susidomėjimo dėl Lisabono sutarties įsigaliojimo poveikio. Ir nacionalinių parlamentų vaidmuo ateityje tik auks. Dėl teisės aktų tvirtinimo ir įgyvendinimo. Esame pastebėję, kad komisija mano, kad kai teisės aktas yra patvirtinamas, jis keliauja į valstybės narės, kurios savo ruoštų turimtis visų priemonių tam teisės aktui įgyvendinti. O komisija tikrina, ar teisės aktai yra įgyvendinami po to, kai sueina teisės akto įgyvendinimo terminas. Galbūt komisijos vaidmuo ir nėra toks proaktyvus. Dėl to dabar mes rengiame perkelimo į nacionalinę teisę planus, kurie parodo, kur egzistuoja tam tikros spragos. Poniai Rodberend galėčiau pasakyti štai ką. Kai perkelimo terminas sueina ir kai komisija jos generalinis sekretariatas negauna informacijos apie perkelimo priemonės iš valstybių narių, tuomet yra imamasi teisinių veiksmų. Tokių veiksmų yra imamasi automatiškai. Nebūtina renkti jokių raštų, laukti atsakymų. Dėl teisės aktų perkelimų veiksmų yra imamasi nedelsant, automatiškai, kaip žinia, egzistuoja nemažai horizontalių pažeidimų. Ir taip turiu pripažinti, kad komisija susiduria su sunkumais, vertinant, ar perkelimo priemonės buvo pritaikytos teisingai ir tinkamai. Labai dažnai mes gauname tokios informacijos iš regioninių institucijų. Taigi perkelimo priemonių yra labai nemažai ir mes turime tikrinti, tokia yra mūsų pareiga, kad perkelimo priemonės atitinka ES teisės aktus. Ir taip, jūs galbūt esate teisi, tam reikia laiko. Nesakau, kad mes dirbame taip gerai, galbūt kaip galime. Galiu pripažinti, kad tai tikrai užtrunka nemažai laiko. Bet kai kalbame apie teisės aktų nesilaikymą, mūsų veiksmai yra visiškai paprasti ir aiškus, mes pradedame bylą. Jūs kalbėjote apie tą kamoliuko mėtymą iš vienos pusės į kitą ir tai yra visiškai, mano nuomonė, kitas klausimas. Dėl skaidrumo stygiaus Europos parlamento atžvilgiu. Mes vadovaujamės galiojančiomis taisyklėmis. Ką galime teikti, kokios yra prieigos prie dokumentų taisyklės ir mes bandome, kaip galima geriau laikytis taisyklių. Kai pradedame pažeidimų procedūrą, ir kai tas pažeidimas yra rimtas, mes skelbiame pranešimą spaudai kiekvieno pažeidimo procedūros etapo metu. Ir toks pranešimas spaudai labai bendrais bruožais apžvelgia komisijos kaltinimus konkrečios valstybės narės atžvilgiu. Tokiu būdu yra užtikrinamas viešumas. Toliau. Jeigu norima renkti veiklos rezultatų suvestinės, jas galima rasti metinėse ataskaitose ir statistinėje informacijoje. Mes savo departamente skelbėme metinius statistikos duomenis apie pažeidimus ir Tokie statistiniai duomenės taip pat rodo, kaip greitai arba kaip lietai yra nagrinėjami atvejai, bylos ir kaip funkcionuoja sistema. Dar kartą galėčiau paminėti pietų Italijos atvejį, kai per mažiau nei vienerius metus komisija perdavė bylą teismui ir nepraėjus dviejiems metams nuo to laiko, kai kreipiamės į Europos teisingumo teismą, sulauksime sprendimo. Kaip minėjau, tokio sprendimo sulauksime kitą savaitę. Na, turint omenyje mūsų standartus, toks tempas tikrai yra labai geras. Sistema veikia gerai. Dėl kitų klausimų susijusių su nelegaliais savartynais Graikijoje. Sakyčiau, kad tai yra tipinis atvejis, kai norint rasti sprendimą reikia lėšų, nes kalba eina apie stambę infrastruktūrą. Šiuo atveju mes skatinome Graikiją ir Graikija nusprendė pasinaudoti bendrijos regioniniais fondais, kad galėtų įdėkti infrastruktūrą. Mes stebime Graikijos daromą pažangą, dėgiant naują atliekų tvarkymo sistemą ir nutraukiant senų savartynų darbą Graikijoje. Ir jeigu mes manysime, kad bus būtinybė imtis teisinių veiksmų prieš Graikiją, mes tą ir padarysime. Tačiau dabar mes tiesiog stebime, ar Graikija laikosi savo nustatyto darbo plano. Manau, kad atsakiau į kolegų iškeltus klausimus. Ačiū. Ačiū. Na ir ko geriausios kloties, dirbant toliau šioje srityje, stebint tai, kaip laikomas ES teisės aktų. Mes grįžime prie šios temos vėliau, aišku, ir ačiū, kad atvykote pas mus šiandien. 21 klausimas. Tai yra direktyvos skirtos elektros elektroninės įrangos atliekoms nauja redakcija. Labai žavi tema. susilaukusi didelio dėmesio, nes e, ji praktiškai liečia kiekvieną mūsų. Pranešėjas yra Karlas Heinzas Florensas, kuris man rodė tokią e, lentelę. Direktyva egzistuoja nuo 2003 metų o yra šalių, kurios nuo to laiko, nuo 2003 metų iki 2006 metų, negyvendino šios direktyvos niekropelytės. Taigi reikia direktyvą pakeisti. Karlas Heinzas Lorenzas pateikė mums, mums savo pranešimą ir dar pasidalins su mumis mintimis, kaip galime pagerinti komisijos pasiūlymą. Labai ačiū. Pirmininkė. Na, Tripolio direktyva buvo gana skilėta. kai ją rengėme 2001-2002 metais. Dabar tai yra akivaizdu, nes Tuomet e, jokio panašaus teisės akto dar nebuvo. Valstybės narės sakė, kad nedarysime, negalime to padaryti, nenorime to daryti. Ir taip yra iki šiol. Ir aišku, aš visai nedvėjodamas galiu Jums parodyti tą grafiką, kuris rodo, kad didžiausios ES šalis senos valstybės narės yra įgyvendinusios mažiau negu 1 procentų. Vienoje yra 1 procentas, vienoje 0,3, vien, kitoje 0,0 procento įgyvendinta ši direktyva. Tai yra baisu, nes dėjome daug pastangų ir laiko. Ir valstybės narės, skaitant mano valstybę, labai arogantiškai elgėsi ir negyvendino šios direktyvos. Turime šią situaciją išspręsti. Ir jeigu mes su taryba kažką nusprendėme, tai tai turi būti įgyvendinta. Nes jeigu to nedarysime, tai galime išsiskirstyti tiesiog, kiek visi po savo namus. Ir nesiginčinsime dabar, ar įgyvendinimas yra 55 procentai, ar 65 procentai. Pasikalbėtume, kaip priversime žmonės valstybės narėse atlikti savo darbą. Pavyzdžiui, Austrija yra žavis šalis ir jeigu Austrijos kaiminystėje dar, daroma kažkas priešingai negu daroma Austrijoje, tai, tai aišku, daug elektronikos įrenginių prietaisų nutekės į tą šalį, kurioje niekas nedaroma, perdirbant tokias atlikas. Ir tai yra labai žalinga aplinkai. Šis klausimas yra labai svarbus, kalbant apie atliekų tvarkymo direktyvas. Padaryta labai daug klaidų. Na ir dabar mes tas spragas turime užkamšyti, kad direktyva nusipelnytų iš tikrųjų savo pavadinimo. Joje yra daugiau skilių negu ementalio sūryje. Žinoma, valstybės narės jūs užvers e, visokiais argumentais. Pavyzdžiui, kad e, registru, registraciją reikia vykdyti atskirai kiekvienoje valstybėje narėje, bet e, atsiprašau, juk turime bendrą rinką ir labiausiai stebina tai, kad valstybės narės visi dar iki šiol, na, gali taikyti skirtingos PVM mokestį e, ir gali parduoti juos su skirtingu PVM, bet po to nenori jų tų daiktų surinkti. Turime puikią bendrąją rinką, tačiau šiuo atveju nieko nenorima padaryti. Mano šalis irgi čia yra kaltininkų pusėje. Žinoma, pokyčių neslauksime per vieną naktį, per vieną dieną, tačiau mes tų pokyčių siekiame. Ir, aišku, Nereikėtų, siekti, nereikėtų taikyti 27 leidimų sistemos kažkam mažam lempučių gamintojai. Tuomet jiems reikėtų turėti teisininką, teisininkų biurą kiekvieno valstybėje nare, kad tai padarytų. Tai reikia pakeisti. Tos uh, surinkimo gražinimo sistemos nėra paprastos. Jeigu kalbame apie PVM sistemas, kurios yra skirtingos, tai dėl to kažkaip pavyksta susitarti. Ir tai nėra komisijos darbas, tačiau bendrovių, kurios dirba jų reikalas žinau, kad jos skirtingai įvairius dalykus įsivaizduoja, tačiau čia aš tikrai e, nenusileisiu. Elektrinės, elektros e, prietaisų atliekos, e, jų labai daug padaugėjo. Iki 20 metų jų bus kasmet 12 milijonų tonų. Ir Tai yra didžiulis padidėjimas, nes daug žaliavų tiesiog yra iššvaistama. 2006 metus buvo parduota 1 milijardas e, mobiliųjų telefonų, 2008 metais jau 1,8 milijardo. Taigi, jeigu viename milijarde e, mobiliųjų telefonų yra 25 kg aukso, E, tai yra tonos aukso, vario, platinos ir kitų elementų. Taigi, kiek žaliavų mes iššvaistome, reikia tai sustabdyti ir turime čia pasidir pasidarbuoti. Na, o dar turime nepamiršti, kad gamyba dažnai e, vykdoma trečiosios šalise, baisiose sąlygose. Taip pat turime sustabdyti neteisėtą atliekų išvežimą į trečiosios šalis. Ir tai galima padaryti tik tai tuo met, jeigu įtikinsime valstybės narės, kur kieno yra atsakomybė. Juk tik jos gali apskaičiuoti, kokią koks kiekis, kokia procentinė dalis prietaisų yra surenkama. Na, galiausiai tai aš norėčiau, kad šis surinkimo klausimas galtinai būtų atiduotas į privataus verslo rankas, kai kurie bandė mane įtikinti, kad taip reikėtų padaryti. Tačiau vis tiek šis darbas turi būti dirbamas pagal aiškias taisyklės, pagal uh, atliekų tvarkymo direktyvas ir, aišku, reikia užtikrinti patikrinimus šioje srityje. Vienas gerai žinomas Europos institutas pastaraisiais metais atliko kelis patikrinimus ir aptiko tuose 400 e, eksporto konteineriuose, iš jų 380 buvo nelegalus. Buvo deklaruoti tie konteineriai. Tai buvo konteineriai su atliekomis, kurie buvo eksportuojami į trečiąsią šalis. Mes, e, aišku, neturime užsipulinėti kai, kai, kai kurių tik tai valstybių norių, todėl kad e, kaltos yra visos šiuo atveju. Visose patikrinimai yra labai menki ir Singapūrė randame šimtus Europos laivų su europietiškomis atleikomis, taigi e, savo vaikams kažkada turėsime paaiškinti, kodėl nesusimastydami visą tai išvežėme. Taigi, nelegalus eksportas yra problema. Komisija sakė, kad aplinkos teisės aktų gyvenimas siekia 65 procentų, tačiau ir e, taip pat komisija sakė, kad reikia siekti kuo didesnio elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo, surinkimo. Tačiau reikia sustiprinti ir patikras Kai kuriuose valstybėse tai daroma, tačiau kai kuriuose ne. Nes juk tik pačios valstybės gali patikrinti, kiek tokių yra krovinių išvežama. Didelės rinkimo kvota, aišku, būtų irgi teisingas dalykas, o eksportuotojas turėtų įrodyti, kad prietaisai, kurie yra išvežami, gali veikti nes jeigu yra sulaužyti, jų negalima eksportuoti. Taigi įrodymo našta yra naujas elementas, kuris čia įtrauktas, mes jį išsamei aptarnėjome, čia mums daug padėjo komisija. Na, o kai kalbame apie surinkimo vietas ir finansavimą, tai šios dalykus galima įvairiai įvertinti. Aš laikyčiausi mūsų pateikto pasiūlymo dar anksčiau. Tai yra, kad prietaisai būtų surinkami vietinėse vietose. Už tai mokėtų pačios bendrovės. Nes nors ir parduodi kažkokį tai šalituo, vis tiek dar atsakomybė šiame pasaulyje išlieka. Ehm, ir atsakingi, aišku, yra patys ir gyventojai, nes jeigu vartotojas bus visiškai už nieką neatsakingas, tai tada reikės važinėti pas visus ir rankioti jų senus prietaisus. Nuostabioje šalyje, iš kurios kilasi mano šalis, žmonės nežino, kur yra tokių atliekų surinkimo vietos. Taigi, jeigu nežinai, kur tokios vietos yra, tai žinoma, jie ten ir neveš savo prietaisų. Taigi, čia dar turime daug pasidarbuoti. Komisija padėjo apibriežti surinkimo vietos, apibriežti ir kas yra atsakingas už informavimą. Ir tik tai tuomet galima bus sužinoti, e, kiek iš tikrųjų prietaisų yra surenkama. Na, o valstybės narės visą šią sistemą boikotuoja, nieko nedaro ir viskas yra po senoviai. Yra daug įvairiausių prietaisų kategorijų. Ir jeigu paklausime verslo, dar man nors sakys, kad visi sakys, kad čia per daug biurokratijos. Tačiau jeigu sumažinsime visų kategorijų skaičių iki penkių, viskas tampa daug lengviau. Nes kiekvienai kategorijai reikalingi tam tikri biurokratiniai mechanizmai ir taip toliau. Taigi vietoj dešimties kategorijų mes numatome dabar penkias maži šalituvai, monitoriai, dideli prietaisai ir maži prietaisai. Su tuo komisija iš esmės daugiau mažiau sutiko. Tačiau kai kas vis tiek dar vietoj dešimties nori penkiolikos kategorijų. Taigi dar pažiūrėsime, kaip mums pavyks susitarti. Diskusija su ponia Brent kai kuriais klausimais buvo labai intensyvi. Dabar jį tapo ministre. Čia kalba eina apie, aišku, mokestį. Jeigu piliečiai to nepriims, E, valstybės narės sakytų, kad nereikia tokio užmokesčio, aš irgi to atsisakyčiau. Dėl perdirbimo aš siūlau, kad komisija aiškiau apibrėžtų perdirbimo savoką. Kol kas tai, manau, nėra apibrėžta tinkamai. Na ir pagaliau, bent jau mano nuomonė, bent jau aš pirmą kartą susiduriu su direktyvos naujos redakcijos rengimu. Ir aš galiu pasakyti, kad mes kaip parlamentas galime imtis kažkokiu veiksmu tik tai tada, kai komisija mus leidžia tai padaryti. Man atrodo, kad mums reikėtų priversti komisiją dirbti tose sritise, kuriuose mes norime, kad jie dirbtų, tačiau taip aišku nėra. Ir mes galime tik tai liesti tas dalis, kurios yra įspausdintos paryškintų šriftų, viso kito negalime liesti. Dabar dėl taikymos srities dar šį beitą pamiršau pasakyti. apie tai, kaip, e, kokia buvo Tripolio taikymos sritis e, ir ko, ką dabar reikėtų daryti. Na, viskas yra gana sudėtinga. Ačiū. Ačiū, Karlai, Heinzai, Florensai, už tai, kad pristatėt savo pranešimą. Prieš tai mes aptarinėjom e, aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo trūkumus, o šita būtent tema kurie parengtas pranešimas e, e, irgi sus, sus, susiję. Kita kalbėtoja, Wilmot. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiaip jau neketinau kalbėti, tačiau mano frakcija, frakcija vis dėlto pasiūlė man pasisakyti šituo klausimu. Ypač sužinojau papildomos informacijos. Dabar Skaitydama šitą pranešimą, e, toks įspūdis susidaro, kad tikrai einama teisingų kelių. Dabar tai sutinku su tuo daugeliu tų dalykų, kurie buvo įsakyti, sutinku su pateiktais pakeitimais. Ir čia iš tikrųjų reikėtų, reikėtų šiaip jau, e, kad komisija, kad komisija būtų ambicingesnė. Taip, dabar tikrai būtų, e, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl direktyvos perkelimo į nacionalinę teisę. Norėčiau paminėti svarbiausius komisijos pasiūlymo ir svarbiausius pranešimo, pristaty, pranešėjo pristatyto pranešimo punktus. Tai yra tokius punktus, kurie yra didžiausi prioritetai mūsų frakcijai. Mes, mūsų frakcija nepateikė pakeitimo pasiūlymų, kadangi pranešimo tekstas mus pasiekė labai vėlai, bet labai ačiū ponui pirmininkui, e, nes man atrodo, kad tas klausimas e, direktyvos VEEA e direktyvos pasiūlymas turėtų būti šiaip jau tikrai ties, tiesiogiai susijęs su, su anksčiau aptartų klausimu. Ir labai gerai, kad turim tokią darbo atvarkę. Kitas dar teigiamas dalykas, kad čia e, numatytas ilgalaikis tikslas ir konkrečiai kalbant apie direktyvą, apie surinkimą tokių elektroninių prietaisų, tai čia reikėtų kalbėti apie du lygius. Pirmiausia, e, žvelgiant į tolimesnę ateitį, kaip reikėtų užtikrinti, kad įmonės gamintų ekologiškai E, ekologiškai tokius gerus e, elektroninius įrenginius vienas dalykas, o kitas dalykas, kaip pasiekti 100 procentų tokios panaudotos įrangos surinkimo. Aišku, per dieną to nepadarysi, bet e, vis dėlto man atrodo, kad direktyvoje turėtų aiškiai atsispindėti tie du tikslai ir vienas kitą papildyti. Toliau, kitas klausimas - direktyvos taikymos rytis. Pranešėjas pasiūlė E, tokią neapibrėžtą direktyvos taikymos rytį, mes, mūsų frakcija tam galėtų pritarti. Tačiau čia numatoma išimtis taikoma didiesiems, didiesiems įrenginiams. Beje, ROS direktyvoje aš suprantu, kodėl taip daroma e, suprantu, kodėl išimtis taikoma dideliems stacionieriems stacionariems įrenginiams, tačiau vis dėlto aš neižvelgiu būtent tų išimčių taikymo štai šioje VEEE e e direktyvoje. Na, o dabar, kai kalbam apie didelius įrenginius, stacionarius įrenginius, tai aš suprantu, kad tokių, tokių įrenginių surinkimo, išmontavimo procedūra tikrai būtų per daug sudėtinga nes tada tokiu būdu E, bet kita vertus vėlgi, e, tai yra būtų mano toks klausimas. Vienas klausimas. Kitas dalykas labai svarbus e, - kontrolė. Labai svarbu, kad tokie, tokia elektroninė įranga būtų ne vien tik tai surenkama, bet labai svarbu turėti informacijos apie surinkimo ir tokius perdirbimo, tolimesnio perdirbimo punktus. Toliau, aš išvelgiu, čia kai kalbama apie atsakomybę už tuos dalykus, tai čia kalbama apie e, gamintojų atsakomybę ir aš pasisakyčiau už kuo platesnę atsakomybę, kurią, kuri tektų e, gamintojams, kadangi šie šiaip jau leidžia į rinką e, produktus ir jie vis dėlto turi taip pat mąstyti apie apie pažangą, turiu galvoje tai, kad, kad jie turėtų skatinti, jog jų gaminama elektroninė įranga būtų naudojama kuo, dol, kuo ilgiau, o jeigu jau ji nebetinkama naudoti, tai kad ji būtų, būtų e, galima išmontuoti ir, ir tam tikros dalys vėl galėtų būti panaudojamos. Tai yra labai svarbu. Tačiau šiuo atveju tikrai reikėtų, puikiai, reikėtų geriau apibriežti apibrieštis. Na, o dabar toliau kalbant apie atsakomybę, čia kalbama be visą kitą ir apie vartotojų atsakomybę. Bet tai man tai atrodo tuščia savoka, ko, ko mes čia siekiam, kaip pasieksim tos vartotojų atsakomybės. Man atrodo, šiuo požiūriu labai didelis vaidmuo tenka ir turėtų tekti valstybėms narėms. Dabar pranešėjas pateikė, pateikė tam tikrų elektroninės įrangos kategorijų sąrašą, tai yra siūlo supaprastinti, apsiriboti penkiom kategorijom. Man rodos tikrai mintis labai gera, turėsim geresnę sistemą, geresnį vaizdą. Ir dar kitas su šiuo e, klausimu susijęs dalykas, jį reikėtų aptarti. Turiu galvoje tikslus direktyvos. Ir pirmasis tikslas būtų toks. Tai yra, ką turėtų rinkti valstybės narės, koks turėtų būti elektroninių įrenginių surinkimo tikslas. Be to, ką, kas turėtų būti perdirbta ar panaudota, kokie turėtų būti tų procesų tikslai. Aš suprantu Aš e, šiaip jau e, pateisinu kritinės pastabas, kurias įsakė aplinkosaugos agentūra ir taip pat ir, ir e, taip pat gamintojų susivienijimai. Bet čia minimas 65 procentų surinkimo tikslas jau keler, keliarius metus. Bet mes turėtume aiškiau apibriežti tikslą. Aš manyčiau, kad frakcijos turėtų dėl jo sutarti. Tad e, čia vėlgi iš tikrųjų turėtume taip pat pasižiūrėti, kiek, kiek pajėgus pasiekti tokio surinkimo ir perdirimo procento e, patys e, elektroninės įrangos gamintojai Ir aš manyčiau, kad tokiu būdu tikrai galėtume suteikti e, tokių stiprių paskatų, skatinančių geriau perdirbti, iš naujo panaudoti, panaudoti elektroninę įrangą. O dabar kalbant apie elektroninės įrangos penkias kategorijas, tai čia įvairūs įrenginiai patenka nuo kompiuterių iki elektrinių dantų šepetukų. Ir manyt, manyčiau, kad e, šiaip jau kad e, šiaip čia vėlgi padėtis įvairuoja tarptų įvairių kategorijų, palyginti įvairių kategorijų um, įrenginius, nes šiaip jau retai rasi kokį nors išmestą šaldytuvą pakely, bet, bet dantų, elektroninius dantų šepetukus dažnai vartotojai išmeta į šiukšlių kibirą. Tad tokiu būdu mes turėtume nustatyti ir tų atskirų, tai yra elektroninės įrangos atskirų kategorijų surinkimo tikslus. Ir baigdama dar norėčiau papildyti, pritarsiu pranešėjui e, dėl, e, numato, dėl šito vadinamojo re, regimo, regimosios nuobaudos. Toliau neteisėtas išvežimas tokios elektroninės įrangos, panaudotos elektroninės įrangos išvežimas iš ES. Tai, kas čia siūloma pranešime, man tikrai atrodo geras dalykas. Mes, tai, mūsų komitetas turėtų pritarti tam. Tai yra, mes turėtume pageidauti daugiau kontrolės. Antai šiandien Belgijos spaudoje e, perskaičiau web e, straipsnį apie Jungtinės karalystės, kitos, kitų ES šalių, to, e, tokių, be to ir iš trečiųjų šalių, kaip Kinijos, išvežamų, e, išvežami elektroniniai įrenginiai, vežami į, į trečiąsias šalis išmontuoti ir panašiai. Su tuo turėtume kovoti ir tą geriau turėtume kontroliuoti. Michael Tropmokolis. Dėkoju, ponia pirmininkė. Šios direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų peržiūra sudaro puikią galimybę efektyviai sustiprinti įrangos ekologinį dizainą. Tokiu būdu galėtume sukurti sąlygas tokiai įrangai funkcionuoti ilgiau po antrojo pasaulinio karo galėjome numatyti tokios įrangos nusidėvėjimą ir tai buvo rimta problema. Praeitįje namų ūkio prietaisai buvo naudojami keletą dešimtmečių, kartais netgi daugybę dešimtmečių, dabargi situacija pasikeitusi. Dabar mūsų pramonė kūrė įrangą ir e, apskaičiuoja, kaip greitai tokie prietaisai susidėvės ir po kiek laiko reikės įsigyti naujus įtaisus. Žinoma, mes turime daugiau dėmesio skirti e, atliekų perdirbimui ir turėsime internalizuoti išorinius kaštus. Juos turėsime įtraukti į įrangos kainą. Žinoma, dabartinė direktyva nėra patenkinanti turime pasinaudoti turimą galimybę, turimą progą. Štai kodėl reikia toliau tobulinti komisijos pasiūlymą. Turime sutelkti dėmesį iš tai, kokius dalykus. Turime užtikrinti gamintojo atsakomybės principą. Gamintojai turi būti atsakingi už įrangos galiojimo laiką. Taip pat turime parengti ambicingesnius tikslus, būtent surinkimo tikslus. Taip pat reikia nustatyti pakartotinio naudojimo tikslus ir turime padaryti viską, kad įranga nebūtų išmetama bet kur. Florence pranešime yra numatyti tinkami veiksmai, tačiau yra dar vietos tobulėjimui ir yra spragų, kurias būtina užpildyti. Dėl vartotojų atsakomybės tokiu būdu sumažėja kitų turima atsakomybė. Ir tai neišsprendžia resursų stygiaus klausimą. Mes manome, kad platintojai taip pat turėtų būti atsakingi. Čia mes nekalbame apie senos įrangos pakeitimą nauja. Galbūt reikėtų įrengti naujus saugojimo įrenginius, saugojimo patalpas. Ir žinoma, reikia turėti surinkimo punktus. Iš dalies visa tai yra jau ir daroma. E, žinoma, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi teršėjas moka principo. Turime užtikrinti, kad vietos ir regioninės institucijos turėtų pakankamai lėšų, kad galėtų vykdyti įsisamoninimo informavimo kampanijas, kad gyventojai būtų susipažinę su tokia situacija. Taip pat reikia e, kurti atliekų surinkimo sistemas. Tokias galimybės būtina numatyti, surinkti prietaisus iš namų ūkių. Direktyva būtų veiksmingesnė, jeigu numatytų konkrečius tikslus konkrečioms kategorijoms, pavyzdžiui, lemputės ir smulkus prietaisai. Ši kategorija tikrai susilauktų naudos. Taip pat reikėtų kalbėti apie perdirbimą. Ne tik apie perdirbimo kiekius. Mes turime įvertinti, kaip veikia sistema, koks yra sistemos funkcionavimo efektyvumas. Dabar dėl pakartotinio naudojimo. Pranešime, mano nuomonė, nesakoma, kad pakartotinis naudojimas ir perdirbimas turi būti prioritetas, kad pirmą turi būti išnaudotos šios galimybės. Turime numatyti labai konkretų ambicingą pakartotinio panaudojimo tikslą. Ir aš manau, kad galimybių sudarimas yra labai svarbus. Dėl atliekų stebėjimo, kad visi stebėjimo sistemos etapai vyktų sklandžiai ir būtų prižiūrimi, mes siūlytume rinkti informaciją apie pristatomą įrangą. Taip pat, aišku, reikėtų pasvarstyti ir kitus aspektus. Galiausiai manome, kad Europos parlamentas turėtų kreiptis į visas valstybės narės ir paprašyti, kad valstybės narės pristatytų atliekų tvarkymo planus. Ir tokius vertinimus mes turėtume nusiųsti ir komisijai. Dėkuoju. Pirmininkas dėkoju Žiulį Giling. Dėkoju. Norėčiau padėkoti už pranešimą, kuris man pasirodė įdomus. Aš sutinku su tais principais, kad mums reikia surinkti atliekas ir jas perdirbti ir pakartotinai panaudoti. Žinoma, būtina rūpintis ir aplinkos apsaugą girdėjome, kad direktyvą būtina įgyveninti vienodai ir efektyviai. Geras reglamentavimas turi būti paprastas, aiškiai suprantamas ir jį administruoti turėtų būti paprasta. Taigi aš tikiuosi šios direktyvos patobulinimo ir tikiuosi, kad ponas Florensas to paties tikisi. Mes tikrai esame prisirišę prie elektroninių prietaisų, mes juos ketiname pirkti ir dabar, ir ateityje, net ir tokiais sudėtingais laikais. Mes esame pasirengę rinktis inovatyvius produktus ir atsižvelginti tokį vartotojų elgesį, mes turėtume skirti daugiau laiko ir pagalvoti, kaip elgsis vartotojas ir kokias paskatas galime pasiūlyti vartotojui. Taigi turime galvoti apie rinką, kurioje veikia gamintojai. Galime, aišku, kalbėti apie gamintojo atsakomybę, bet kas sumoka už viską, tai yra gamintojas, sumokėdamas už prietaisą arba mokėdamas mokesčius. Taigi mes visuomet mokame. Kaipgi direktyvos peržiūrėjimas mums padės. Aš nelabai matau. Galbūt dokumentas yra ir ambicingas, bet ne visais atvejais praktiškas, praktiškai nurodantis ateities veiksmus. Apimties klausimas. Aš manau, kad reikėtų laikytis ROS apimties taikymo ir būtų labai naudinga, jeigu mes abu šiuos dalykus apsvarstytume kartu. Žinoma, tai yra atskiri dokumentai, tačiau mes žiūrime į taikymo sritį ir dar nenusprendėme dėl taikymo srities ROS. Aš pati manau, kad nereikėtų daryti pakeitimo vien dėl pakeitimų. Ir kitas dalykas yra tikslai. Tikslai, mano nuomonė, yra svarbus dalykas. Svarbios yra ne tik ambicijos, svarbus yra ir praktiniai dalykai, kaip pasiekti tikslų, nes kol kas tie tikslai nėra dėja pasiekiami. Taigi vietoj to, kad būtume dar ambicingesni, turėtume pažiūrėti į praktinę dalyko as, pusę, 65 procentai. E, visi turbūt sutiks, kad tai yra problema. Tokiu būdu dėmesys yra sutelkiamas į sunkiuosius produktus ir prietaisus, o ne smulkiuosius, kurių, kuriuos pašalinti yra kur kas lengviau. Labai įdėmiai perskaičiau pranešėjų siūlomus tarpinius mėnesinius tikslus. Bet aš manau, kad tai tą valdyti, administruoti būtų tikrai labai sudėtinga. Kaip žinia, kalėdų atostogos kitais mėnesiais vyksta tam tikri klimato pokyčiai, tuomet vartotojai dar daugiau perka įvairių namų apyvokos prietaisų. Taigi manau, kad tą būtų sudėtinga įgyvendinti. Dar kalbant apie tikslus. Ponas Florens 18 pakeitimą pateikė ir jis kalba apie skirtingus surinkimo tikslus. Aš norėčiau, kad tas principas būtų išplėstas. Aš manau, kad taip geriau matytume kaip yra pasiekiama tikslų atskirose kategorijose. Jeigu to nepadarysime, tikrai negalime tikėtis, kad vartotojai laikysis taisyklių. Ir galiausiai juk būtent jie ir bus atsakingi už sistemos veikimą. Taigi mano paskutinė pastaba yra susijusi su, regima, su regimu mokesčiu. Mums turbūt reikėtų tam tikro mokesčio, matomo mokesčio. Vartotojai turėtų būti aišku, kad tai kainuoja. Ir turėtų būti aišku, už ką vartotojas moka, nes kol to nepadarysime, tikrai negalėsime pakeisti vartotojų elgesio. Mes tikrai turime skatinti vartotojus imtis veiksmų. Ačiū. Dėkuoju, ponė Giling, Sabina Vilts, prašom. Dėkuoju. Aš norėčiau iškelti penkis svarbius klausimus. Surinkimo kvotos ir procentinės išraiškos. Mes kalbame apie kvotas pagal svorį. Čia jūs kalbate apie pakartotinį panaudojimą, perdirbimą, apie žaliavas, kurios yra tiesiog prarandamos. Ir mes turėtume užkirsti kelią neteisėtam e, atliekų išvežimui, nes tai kelia pavojų visuomenės sveikatai. Dėl surinkimo kvotų. Čia egzistuoja tam tikros spragos. Direktyvoje yra kalbama apie smulkius namų apyvokos prietaisus. Aš manau, kad reikėtų kvotų nustatytų atskiroms kategorijoms. Viena kvota vienai kategorijai. Jeigu kalbame apie valstybių narių gamintojus, turėtume žiūrėti ir į registrus. Bet jeigu kalbame apie įmonių atsakomybę, labai sunku priversti įmonę būti atsakingai, kai ji veikia kitoje valstybėje narėje. Mes čia nepasieksime jokios pažangos. Kalbame apie nacionalinius registrus. Turime pažvelgti smulkės ir mažas įmonės. Ar jos galėtų iš to susilaukti naudos? Taip pat kalbame apie fotovoltinius modulius, kurių sudėtyje yra kadmio. Ir čia neturėtų būti numatytas neapribotas nukrypimas. Dėl elektrinių prietaisų eksporto. Turime tinkamai sutvarkyti tokias atliekas. Ir turime pasistengti sumažinti neteisėtą tokių priemonių atsikratymą. Jeigu mes teigiame, kad įranga yra eksportuojama ir ji dar gali būti naudojama, ir po tokio eksporto įranga yra panaudojama dar vieną arba dviejus mėnesius. Kalbant apie taikymo sritį, aš pasisakyčiau už atvirą požiūrį į taikymo sritį. Aš manau, kad visos, visi elektros ir elektroniniai prietaisai turėtų susilaukti dėmesio, nes mes negalėsime viską atkreipti dėmesį į visą technologinę pažangą. Ačiū. Dzień dobry Państwu. Następną, następnym mówcą jest... Labą dieną, ponios ir ponai. Toliau. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar aš neturiu tokio techninio šitų elektroninius prietaisų sąrašo, tačiau man labai svarbus yra geriausios praktikos klaidos dalykas Nes turim juk 27 valstybės narės su jų savo to, tokių įrenginių surinkimo sistemomis. Ir šiaip jau kiek aš žinau, e, iš kolegų, tai tikrai kolegos labai teigiamai įvertinu kolegos Florence pranešimą. Na, o Šiaip galbūt būtume, galėtume pradėti nuo tokios atskirų šalių apklausos, kas, kas daroma. Aš galiu be abejo papasakoti apie savo šalį, Daniją, kurią be abejo aš geriausiai žinau. Pas mus pagal mūsų sistemą yra numatytos tam tikros vietos, į kurias vartotojai laisvai gali atvežti, e, e, atvežti atgabenti e, elektroninius įrenginius įvairaus dydžio ir įvairios paskirties įrangą. Tad e, pirmiausia, patys jau žmonės prieš atveždami į tokius savartynus elektroninę, panaudotą elektroninę įrangą, jau jie būna ją savotiškai išrušiavę. Ir be to dar yra tokios vietos, kur, į kurias galima priduoti, sakykime, telefonus ar kompiuterius ar televizorius, kurie dar veikia, bet jie jau seni, padė, pa, pa, pa, padėvėti. Pa, ir, ir būtent atiduoti panaudotus elektroninius prietaisus į tokias vietas nieko nekainuoja žmonėms. Ir aš manyčiau, kad tikrai tai jau gera pradžia nes, nes tikrai galiu Jūs patikinti, kad Danijoje šiaip jau mūsų žmonės išman, jau išmokyti neišmesti prietaisų šiaip į paprasčiausią šiukšlių dėžę ar, ar kažkokius neteisėtus savartynus. Tad man rodos, pirmiausia, mes galėtume pradėti rinkti informaciją apie sistemas kitose valstybėse narise. Ačiū, ponė pirmininkė. Dank. Das waren die Ačiū. Čia pasisakė šešėliniai pranešėjai. Ir kiti dabar galbūt galėtų nekalbėti ilgiau kaip dvi ar tris minutės. Kol kas aš čia turiu penkis norinčius kalbėti. Ponas Rosi, ponia Ginis, ponas Aderis. Daugiau neįrašysime į sąrašą žmonių, taigi tuo ir apsiribuosime. Pone Maginės, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už pranešimą. Manau, kad gera mintis pasidomėti, kas gerai veikia valstybės narėse, kad galėtume tuo pasinaudoti, keisdami šią direktyvą. Man pažįstamoje valstybėje narėje yra dvi, du dalykai veikia. Vienas yra e, mažmenininkų surinkimas, tai yra mažmenininkai turi priimti e, įrenginį, kai, jas, kai E, pirkėjas perka naują. Ši sistema veikia. Antra galimybė ar idėja ir galbūt tai konfliktuos su kitų pasisakymais, tai yra dėl to matomo mokesčio. Išklausiau argumentus ir man atrodo, kad galimybė pademonst parodyti tą mokestį yra būtina, nes tada vartotojas matys, kad uh, yra, tai tas gražinimas ir perdirbimas yra susijęs su pinigais. Ir jeigu bus tokia galimybė numatyta ir galbūt naudojama kai kuriuose valstybės narėse, galbūt tai turi gerą poveikį. Problema ir yra ta, kad iš pradžių šis dalykas sukėlė didžiulę kontroversiją, tačiau viskas nusiramino bėgant laikui. Tai yra vienas iš dalykų, kurie veikia. Tačiau dabar kyla nerimas dėl pakeitimo esmai sistemai. Man atrodo, kad tokios galimybės dėl matomo mokesčio reikia, dėl taikymo srities, tai man atrodo, jį turėtų būti platesnė. Tikslų reikia, tačiau jos reikia geriau apibriežti. Dėl to, kad kalbame apie skirtingus prietaisus. Ir išskaidimas į penkias kategorijas yra gera mintis manau, kad bandome išsiaiškinti taip pat, kas neveikia ir patobulinti sistemą, tačiau kuo daugiau domimės sudėtingumu šiame segmente ir kokie sunkumai yra susiję su bandymais sukurti teisės aktą skirtingoms valstybių narių sistemams, tai kuo detaliau viską padarysime, tuo mažiau veiksminga bus sistema. Tačiau galbūt dar būtų galima pasinaudoti tuo, kas veikia valstybės narėse, galbūt tų tikslų pasieksime, ypač pasinaudodami patirtimi tų šalių, kur e, tiksliai yra viršėjami ir galbūt mums pavyks per, pakeisti šią direktyvą ir pasiek, pasiekti numatytų tikslų. Dar kartą dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Ačiū, toliau Janus Švodra. Pirmininkė, ponia Forensai. Manau, kad galime pasitikėti pono Florenso kropštumu, nes man pavyko anksčiau e, matyti, kaip jisai kropščiai dirba. Na, vienas pavojus, į kurį norėčiau atkreipti pranešėjo dėmesį, ir aš tikriausiai pats pateiksiu keletą pakeitimų, yra tam tikrų prieštaravimų Pažvelkime į komisijos analizę. Kalbama apie 65 procentų surinkimo tikslą. Senosiose valstybėse narėse, tuose 15 senųjų valstybių narių, tikimasi pasiekti šio tikslo 2016 metais. Svarbus veiksnys yra tai, kad jeigu kalbėsime apie naujasias valstybės narės, 12 valstybių narių realistiška tikėtis to tikslo pasiekimo 20 metais. Tačiau nepaisant to, norėčiau atkreipti pranešio dėmesį. Nepaisant to, kad, kad e, naujosios valstybės narėms numatoma 20 metų riba, mes bandome pasiekti kompromisą. Reikia apie tai pagalvoti rengiant galutinę teksto versiją. Dar vienas pavojingas momentas yra, kai kalbame apie pakartotinį naudojimą. Ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad reikėtų pakeisti pačią koncepciją, kai kalbame apie atliekų išėmimą. Anksčiau būdavo vartojamas kitas terminas. Pagal ankstesnę koncepciją buvo kalbama apie mechaninį komponentų išėmimą. Tai yra susijęs su metalais, pavyzdžiui, variu. Tačiau naujojoje sistemoje kalbama apie išgavimą cheminiu būdu ir pirmenybė teikiama tokiam metodui. Galvodami apie aplinkos apsaugos klausimus, jeigu lyginsime naująjį pasiūlymą su senaja sistema, ir turėdami galvoje pažeidžiamas grupės ar, pavyzdžiui, neįgaliųjų įdarbinimą, jeigu pagal, paim, galvosim apie naują sistemą, kuri pagreista cheminiais metodais, tai reikštų, kad mes sumažinsime galimybės neįgalėsime žmonėms e, dirbti tokiame sektoriuje iš tiesų mes užkirstume jiems kelią dirbti tokiame sektorėje. Taigi turime atsižvelgti taip pat ir į poveikį socialiniai politikai, patvirtinant šią naują sistemą. Norėjau atkreipti pono Florenso dėmesį į šį aspektą ir tikiuosi, kad iš dalies galėsime šią problemą išspręsti toliau svarstydami šį dokumentą. Taip, reikia suprasti visą surinkimo sistemą, ką tai reiškia. Ponas Prodi. Ačiū pirmininkė, ačiū Karlui Heinzui už nuveiktą darbą. Turiu prisipažinti, kad man šiek tiek nepatogu kalbėti apie šią direktyvą apie šią direktyvą ir apie pavojingų medžiagų direktyvą. Kaip sakė kai kurie kolegos, šios direktyvos turėtų būti sujungtos. Ir perdarytos panaudojant veiklos kriterijus. Šią direktyvą aš vertinu kaip direktyvą, kuri turėtų būti skirta visų pirma tam, kad būtų galima surinkti žaliavas, ar surinkti produktus, kurie plačiai vartojami ir gana dažnai keičiami. Taigi aš sakyčiau, kad ši direktyva, šią direktyvą stengiamasi užtikrinti E, brangių, vertingų medžiagų surinkimą, kurios yra prietuose, pavyzdžiui, aliuminis, varis ir panašiai. Na, žinoma, reti metalai naudojami elektroninėse plokštėse. Jos taip pat reikia uh, surinkti. Taigi šią direktyvą turėtume vertinti kaip dokumentą, kuris kuris kur leistų mums surinkti viską, ką galima surinkti ir vengti tokių medžiagų trūkumo ateityje, nes dėl išteklių trūkumo visą laiką kyla konfliktai. Ir netgi jeigu kalbėsime apie medžiagas, kuriuoms taikoma pavojingų medžiagų direktyva, tai argumentas gali būti taikomas tas pats jeigu įrengimas, e, rengimo gyvenimo laikas, taip sakant, baigėsi, vis tiek reikia surinkti, išimti tas medžiagas. Taigi galbūt būtų galima dar direktyvų skirti e, plastikams, kitoms medžiagoms, kažkokioje galbūt subdirektyvoje. Bet e, reikėtų ją susijęti su REACH Tačiau reikalingas diferencijavimas. REACH ir pavojingų medžiagų direktyva yra susijusios su tuo pačiu sąrašu e, prieduose. Tai nežinau, kodėl dabar mes svarstame skirtingas direktyvas. Taigi norėčiau paraginti visus dar kartą pagalvoti apie tai, kad būtų galima parengti direktyvą remiantis veiklos kriterijais. Nes abiem atvejais kalbame apie produkto naudojimo nutraukimą, pabaigą ir reikia tiesiog diferencijuoti e, tuo pagrindu, ar žaliava bus toksiška ar ne. Pavyzdžiui, dėl saulės baterijų labai svarbu daryti tokį, tokį skirtumą, nes tos plokštės parduodamas su 25 metų garantija. Antra, juose naudojamas retos medžiagos, Ir tokias medžiagas reikia panaudoti iš naujo. Kadmis yra gana įprastas dalykas, tačiau kadmio teluriumas yra labai retas, reta medžiaga ir ją būtų galima panaudoti iš naujo. Turime turėti galvoje, kad reikia prekybą tokiamis prekiamis reikia atidžiai pastudijuoti ir taip pat šiuose argumentuose šioje diskusijoje taip pat atkreipti dėmesį ir į REACH direktyvos nuostatas Ir aišku, turime daugiausia dėmesio skirti pakartotiniam medžiagų panaudojimui. Turime vengti medžiagų trūkumo ateityje. Ir turime galimybę dabar tai pradėti daryti. Ačiū. Aišku, labai įdomus klausimas apie tai, kaip sujungti abi direktyvas. Na, aišku, mes nenorime susilaukti problemų dėl dviejų dalykų nesudarinimumo. Na, saulės baterijos, aišku, yra svarbus dalykai, bet tai nėra vienintelis produktas, apie kurį čia kalbame. Jeigu e, labai gerai, kad jos e, naudojamas 25 metus, tačiau yra ir daug daugiau produktų, kurie naudojami ilgą laiką. Na, aišku, dar galbūt prie šios direktyvos dar grįžime. Kolega Rosi. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta kad e, šiaip jau reikėtų suderinti pavojingų medžiagų ir, ir e, šitą direktyvą. Na, o dabar konkrečiai dėl aptarimo pranešimo teksto. Aš jau beje atkreipiau mm, jūsų dėmesį į tam tikrus dalykus. E, turiu galvoje atsakomybės klausimą. Atsakomybė už pakartotinį panaudojimą numatoma gamintojams. E, Tačiau nepamirškim, kad kitose šalyse atsakomybė e, išsklaidyta e, e, taip pat po, po platesniems, po, plat, po, po daugiau įvairiausių, sakykime, vartotojų, pardavinėtojų ir panašiai, tai yra daugiau galimybių užtikrinančių, kad tokie, tokie elektroniniai įrenginiai tada kažkaip toliau galėtų būti panaudojami. Tad e, aš nemanau, kad tikslinga būtų vis atsakomybę e, numatyti vien tik tai gamintojams. Man atrodo, kad visi, kurie, kurie šiaip jau e, pardavinėja ar, ar perka, naudoja elektroninius įrenginius, kad jie, jiems irgi tenka tam tikra atsakomybės dalis. Nes vėlgi, kaip sakiau, jeigu atsakomybę mes numatysim vien tik tai gamintojams, tai tada vis dėlto turėtų kita vertus tam tikrą ir išlaidų dar prisimti vartotojams, nes priešingų atveju priešingų atveju šiaip jau mm, vartotojams, tai yra gamintojams, e, tada tektų, tektų mm, papildomų išlaidų. 65 procentai pakartotinio naudojimo tų parduodamų elektroninių įrenginių tai absurdiškas e, tikslas, nes įsivaizduokim, kad tam tikrose šalyse vyksta tam tikros e, senos laidos elektroninių ir įrenginių surinkimo kampanijos. E, Ir jeigu tada reikia surinkti 65 procentus tokių senų, senų įrenginių, tai, tai neturėtume pamiršti, kad kai kuriuose šalyse tokių jau B, C klasės e, elektroninių įrenginių jau, jau seniai nebepardavinėjama arba mažai jų perkama. Pir, pirmininkas, labai ačiū. Aš nemanau, kad jeigu uh, E, elektroninis prietaisas bus e, ženklinamas ekologinė e, etikete, tai, tai nemanau, kad dėl to jis automatiškai pabrangtų. Toliau. Kitas kalbėtojas Teodoras Skilakakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai, ponui Florensui, už puikų darbą. Aptariamoji direktyva šiaip jau labai sudėtinga. Kodėl ji problemiška? Ji problemiška todėl, kad vartotojai, vartotojams nenumatoma kol kas e, jokių apčiopiamų paskatų surinkti, gražinti jau padėvėtą, nebe, nebetinkamą naudoti elektroninį, elektroninius įrenginius. Na, o gamintojai dažnai skundžiasi, tuo, kad dauguma, e, tai yra daugybė tokių surinkimo sistemos dalių, e, e, šiaip jau nepatenka į jų, į jų kontrolės lauką. Aš turiu pirmiausia galvoje tokius reiškinius kaip neteisėta padėvėtų elektroninių įrenginių išvežimą į trečiasią šalis. Ir dėl to, ir dėl kitų priežasčių dauguma valstybių narių ne, nepasiekia E, surinkimo tikslų. Ir jeigu mes tęsim tokią praktiką, tai toli gražu pasieksim tikslus ateityje. Čia mes iš tikrųjų nekeičiam pačios direktyvos dvasios, mes tik tai norėtume, kad valstybės narės prisimtų daugiau atsakomybės už įrenginių surinkimą ir kad šiek tiek našta, naštos būtų nuimama nuo gamintojų pečių. Aš nežinau, ar valstybės narės šiaip jau tikrai galės prisimti štai tokią iki šiol gamintojams tekusią atsakomybę ir kur kas veiksmingiau e, užtikrinti įrenginių surinkimą. Galbūt reikėtų nepamiršti tam tikrų tarpinių trečių, trečių dar alternatyvių sprendimų. Galbūt reikėtų komisijai pademonstruoti išradingumą, turiu galvoje paskatas, vartotojams, naudotojams tie, kad, tie, kad jie mėliau, e, mėliau, mėliau atiduotų panaudotus įrenginius. Aš prie to dar grįšiu. Bet dabar dar norėčiau užsiminti šiek tiek apie platintojus. Platintojai, ypač didieji. Gali iš tikrųjų padėti geriau pasiekti surinkimo tikslų. Kodėl? Todėl, kad kai žmonės iš platintojų perka kokį nors elektroninį prietaisą, tai galbūt jie ir šiaip jau e, masto, kaip jiems atsikratyti tų senų įrenginių e, prieš juos pakeičiant naujais. Na ir tokie didieji priekybos centrai, platinimo centrai, jie irgi galbūt galėtų prisimti dalį atsakomybės už ypač bent jau smulkių elektroninių renginių surinkimą. Ir tikrai jie galėtų irgi savotiškai, savotiškai šviesti vartotojus, keisti varto, vartotojų įgūdžius. Aš dar vėliau pakalbėsiu apie paskatas naudotojams, vartotojams. Man atrodo, mes tikrai turėtume būti kūrybiškesni, kad žmonės mieliau norėtų gražinti panaudotus elektroninius prietaisus. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar ponui Kiukleriui suteiksiu žodį, komisijos atstovui suteiksiu žodį. Prašom, po to tada jau žodį suteiksiu pranešėjui ponui Florencui. Prašom komisijai. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėt komisijos atstovams žodį. Brangus komiteto nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėtume padėkoti Europos parlamentui ir ypač jūsų komitetui už jūsų parodytą dėmesį komisijos pasiūlymui direktyvos pasiūlymui. Ypač norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą ir šiandien aptariamą pranešimą. Mes juk dabar žinom, kad VEEE e e direktyva yra labai svarbi ir ko gero yra viena iš, viena iš svarbiausių ramščių palaikyti uh, tvarų, tvarų elektroninių įrenginių naudojimą. Čia kalbama apie gamintojo atsakomybę, vartotojo atsakomybę, mes išgirdom apie tai nemažai. Be to, be to šita direktyva e, kartu skatinama, skatinamas geresnis tokių elektroninių atliekų surinkimas ir panaudojimas. panaudojimas. Tad iš tikrųjų nenuostabu, kad šiam, pasiū, šiam teisės aktui, pasiūlymui iš tikrųjų buvo skirtas didžiulis dėmesys. Bet kol kas dar nebuvo paminėtas vienas dalykas. Mes turėtume šiaip jau būti įsisamoninę, kad elektroninių atliekų problema E, kuri, kur, kurią mes jau dabar stengiamės pažaboti, kad ji darysis vis aštresnė besivystančios ekonomikos šalyse ir todėl mes tikrai turėtume rodyti pavyzdį. Dabar direktyvos tikslai, pirmiausia, mes visi sutarėm pasiekti kuo aukštesnį kuo aukštesnę aplinkos apsaugą. Ir čia tikrai, man atrodo, iš to, ką išgirdau, visi turbūt sutinka su komisija. Mes turėtume į tris dalykus pasižiūrėti. Pirmiausia, turėtume pagerinti elektroninių atliekų, surinktų elektroninių atliekų apdorojimą, panaudojimą, tam, kad kuo mažiau būtų teršiama aplinka, tam, kad geriau būtų atgaunamos panaudotos medžiagos. Uh, Antra, turėdami tą patį tikslą prieš akis, mes turėtume surinkti, surinkti kuo daugiau elektroninės įrangos ir kuo, kuo ekonomiškiau. Ir kartu mes turėtume geriau stebėti, kur eina toliau ta surinkta medžiaga. Tačiau iš tikrųjų aš išgirdau, kad jūs šiaip jau pritarėt bendrai komisijos pasirinktai linijai. Ir trečia, suprantama, kaip jūs sakiau, mes turim rodyti pavyzdį, ypač tokiu sunkmečių. E, turim rodyti pavyzdį, kad galima pasiekti tikrai aukšto aplinkos apsaugos lygio ir, ir, e, ir tikrai, kad šiaip jau tikrai aplinkosaugos komponentas, kad svarbus. Tad pranešėjas mūsų manimų uh, savo pranešime iš tikrųjų atsižvelgia į tuos tris dalykus ir pakartosiu tai, kas jau buvo pasakyta. Mes visi, mes visi dabar einam tuo pačiu keliu laikydamės tos pačios krypties. Na, o dabar pabandysiu atsakyti į keletą pastabų, klausimų. Maničiau, pirmiausia, naudinga būtų paaiškinti, kodėl komisija pasiūlė štai būtent e, tokios, e, pateikė tokios direktyvos pasiūlymą. Pirmiausia, direktyvos taikymos rytis. Suprantama, mes, mes, mes pasižymėjom, kad apskritai pritarta direktyvos taikymos ryčiai pasisakyta buvo už atvirą, e, tokią neapribuotą taikymo sritį. Tačiau vis dėlto dar kartą norėčiau įspėti, kad čia nereikėtų skubėti per daug. Mes juk ne vienas mūsų nežin, neturi aiškaus vaizdo, uh, to, e, jeigu mes dabar turėtume tokį, tokią plačią, atvirą, neapibrieštą direktyvos taikymus rytį, tai mes tada nelabai įsivaizduotume, kokie būtų, kokios būtų išlaidos ir kokia būtų nauda. Tad mes pirmiausia turėtume įvertinti būtent naudą ir išlaidas ir tada jau apibriežti taikymus rytį. Kitas klausimas - atsakomybės klausimas kas turėtų atsakyti už tai, kad pasiektume to, to, tą ambicingą surinkimo tikslą. Tai komisija savo pasiūlyme ir jūs rasite, jūs rasite taip pat aiškinamajame memorandume, tai komisija laikėsi e, išplėstinės gamintojo atsakomybės principo. Tai logiška. Kodėl? Kad kai, kai, kai tada jau uh, E, tai yra ta įranga pasidaro atliekomis. Aš suprantu, kad ilgainiui gamintojams tokia atsakomybė tikrai bus per didelė ir tada reikėtų atsakomybės dalį numatyti kitiems tos vartojimo grandinės nariams. Aš suprantu, taip suprantu, kad valstybės narės turi padėti irgi gamintojams, ir čia pasiremsiu penktuoju, septintuoju direktyvos straipsniais, kad valstybės narės turi e, padėti, padėti e, gamintojams e, atsakomybės prasme. Toliau. Dabar, kai mes kalbam apie gamintojų atsakomybę už, vis, už tokios e, atliekų surinkimą visoje grandinėje. Tai čia paaiškinsiu mintį. Galėsite ją pasvarstyti. Tokia mintim vadovavomis. Šiandien, šiandien vartotojai sumoka nuo to momento, kai, e, kai atlieka atiduodama į surinkimo tam tikrus punktus, bet dėja šioje sistemoje yra trūkumų, antai spraga tarp namų ūkių ir, ir, ir šitų surinkimo punktų. Mes tą spragą norėjom užpildyti štai kuo. Numatėm galimybę gamintojams apimti taip pat ir šitą grandį. Tai yra būtent tą grandį, tą, tą tai yra tarp namų ūkių ir surinkimo punktų, kad jie prisi, šie prisimtų finansinę atsakomybę. Tokiu būdu tada jie jau, jiems tada jau jų pasidaro tie ištekliai. Mes suprantam, kad, šit, kad čia iš tikrųjų nekalbam apie kurpalį, kurpalį, kuris tiktų visiems Mes šitą nuostatą suformulavom kaip net ne teisinę nuostatą, bet kaip rekomendaciją, bet mes tiesiog um, siūlom, kaip būtų galima užpildyti štai šitą dabartinės direktyvos spragą. Dabar kitas dalykas - registravimas ir pranešimas ir, ir nuokastavimai dėl nereikalingos papildomos administracinės naštos, kurią užkrautų šia, ši direktyva. Dabar pranešėjas, tai ką pranešėjas nurodė, tai tikrai daug maž atitinka komisijos mintis. Pavyzdžiui, iš tikrųjų e, reikėtų šiaip jau mm, ne, nereikalauti, kad, kad, kad būtų steigiami, steigiamos tam tikros teisės, teisės te, teisininkų ofisai valstybėse narėse, kad tiesiog visa, visa informacija tiesiog būtų surenkama centriniu būdu. Tad mes tą turėjom galvoje, siūlydami konkrečią nuostatą. Toliau jūs nemažai, ne vienas jūsų paminėjo tą tokį regimą mokestį, visible fee. Kodėl komisija siūlo vis dėlto išlaikyti tą tokį aiškų regimą mokestį? Šiuo metu mes stengiamės padaryti savo ūkį eko, ekologiškesnį. Mes stengiamės uh, kad e, žmonės kuo daugiau rinktųsi tokių tvarių mm, įrenginių. O tam reikia, kad vartotojai, naudotojai būtų informuoti kad, informuo, kad naudotojai galėtų tikrai turimos informacijos pagrindų sąmoningai rinktis tokius ekologiškesnius produktus. Kaip tik tam mes ir numatėm tą regimą mokestį. Sakykime, jeigu 50 eurų moku už kavos malimo ir gaminimo aparatą, tai Tai, tai būtų gerai, kad vartotojai, naudotojai žinotų, kad 45 e, eurus moka už, pat, už patį aparatą ir 5, 5 eurus už, už, už juos tolimesnį perdirbimą, panaudojimą. Ir, ir sakykime, taip, ir, ir, ir kai yra kitas aparatas, kuris ten kainuoja pigiau, bet jis yra bloges, blogesnis e, ekologinių požiūrių. Tai mums atrodo, tokių, tokių regimų mokesčių mes tiesiog sudarom tam tikrų paskatų naudotojams. Ir čia iš tikrųjų, e, čia manytume, nepaisant kritikos, kad turint galvoje, kai, kad turi būti numatyta galimybė vis dėlto vartotojams aiškiau pasakyti apie įrenginių ekologiškumą. Dabar e, ypač problemiškas dalykas yra surinkimo tikslai. Tai mes pasiūlyme jau konkrečiai kalbėjom apie vėsinimo, šaldimo įrangą ir buvo didelių diskusijų apie lemputes, kuriuose yra gyvsidabrio. dabrio Na, o dabar mes jau peržiūri, užsimoja peržiūrėti surinkimo tikslus, mes beje tai apie tai užsiminėm pasiūlyme ir mes taip pat detaliau įvertinsim gyvsidabrio turinčių lempučių klausimą, tačiau mes norėtume, kad jūs mums duotume daugiau laiko, nes mes uh, iš tikrųjų norėtume detaliau atlikti, atlikti naudos ir sąnaudų analizę tam, kad galėtume e, numatyti realistiškus ir tikrai gerus tikslus, surinkimo tikslus. Toliau pranešėjas e, pageidavo toliau derinti surinkimo perdirbimo, panaudojimo nuostatas. Taip, mes su tuo sutinkam, ten tam tikrų minčių rasime senosios direktyvos antrame priedė ir šios direktyvos pirmame priedė, jis jau buvo palinksniuotas keletą kartų. Tačiau vėlgi norėčiau, kad jūs mums duotumėte daugiau laiko, kad komisija galėtų pasigilinti, nes vienas iš svarbių, e, svarbių sąlygų tai yra vienodų sąlygų sudarimas visiems. Pranešėjas pateikė naują mintį, mes jos beje neįtraukėm. Uh, į savo pasiūlymą, tai tokį pereinamojo laikotarpio surinkimo tikslą. Ir komisija numato, 4, siūlo 45 procentų vidutinio laikotarpio, pereinamojo laikotarpio surinkimo tikslą. Komisija tikrai nenorėtų nusileisti mažiau, ne, tai yra žemiau negu 65 procentai iki 2013. 16. O dabar tas siūlomas perinamojo laikotarpio tikslas tikrai mums atrodo geras, tinkamas. Ir noriu pasakyti, kad komisija pasiryžusi toliau aptarinėti šitą pasiūlymą, šitą būtent pereinamojo laikotarpio tikslo mintį. Toliau buvo kalbama apie tikslų apskaičiavimo pagrindą išplėsti, tai yra pailginti užuot dviejus metus ėmus e, referenci, kaip referenciją, tre, trejus metus paimti. Dėl tam tikrų tikslų nustatymo atskirų kategorijų elektroninė įrangai. Tai taip, tai jeigu mes tam pritartume, jeigu tai dėl to tuo nebūtų užkraunama papildoma administracinė našta ir jeigu tai pasiteisintų. Mes atvirai vertinam tą pasiūlymą. Ir paskutinis dalykas, pranešėjas pasiūlė iš pat pradžių klasifikuoti visus dvigubos paskirties įrenginius kaip kaip verslas vartotojų kategorijos įrenginiais. Mintis yra gera. Savo pasiūlyme mes tą klausimą siūlom reglamentuoti komitologijos procedūrą. Kodėl? Manytume, kad tokiu atveju tikrai mes tada e, šiaip jau tada galėtume surenkti tokius plačius techninius, techninės diskusijas dėl tos dvigubos paskirties elektroninių įrenginių. Tiksliau, norėtume išvengti tokių plačių diskusijų, tai užimtų labai daug laiko, todėl mes siūlom komitologijos procedūrą. Bet kita vertus vėl norėtume išgirsti, kokie kryptimi mes turėtume dirbti. Pirmininkas, atsiprašau, dabar mūsų jau truputį spaudžia laikas, galbūt ponė Kokleri, galbūt galėtumėt jau, e, atsiprašau, kad nutraukiau, kad tada galima būtų ir baigti jūsų pasisakymą. Tad dabar matau, kad e, klausydamasis vertimo Matau, kad vis daugiau kalbama anglų kalba, galima pasimokyti jos. Aš žinau, kad komisijoje šiaip jūs laikotės trijų darbo kalbų principo. Jeigu norit kalbėti anglų kalbą, nu tai galit kalbėti, čia jau jūsų pasirinkimas. O toliau mūsų dar klausimas vienas nagrinėtinas e, liko dėl e, vėžio. Tad dabar kitam kalbėtojui suteiksiu žodį. Ponas Florence, dėkoju visiems kolegoms, labai daug sužinau, ypač iš pono Kiuklė, kuris bendradarbiavo su manimi, rengiant pranešimą. Kai kurie kolegos įskaitė tokių dalykų, kurių aš net neįrašiau į savo pranešimą, bet apie juos daugiau nekalbėsiu. Aš nesakiau, kad norime renkti mėnesinės ataskaitas. Aš norėčiau, kad tokių ataskaitų būtų rengiama kuo mažiau. Taip pat e, buvo kalbėta apie tokius dalykus, kuriuo aš apskritai nesiūliau. Norėčiau pradėti nuo fotovoltinių saulės baterijų. Fotovoltinė pramonė Europoje ir Amerikoje pasiūlė savanorišką susitarimą. Aš tam galėčiau pritarti, jeigu tekste būtų pasakyta, kad praėjus trims metams komisija vertins, ar buvo pasiekti tikslai, o jeigu ne, tai bus privaloma nustatyta direktyvai. Taigi tai turėtų būti motu, motivacinis dalykas. Esame turėję patirties su savanoriškais susitarimais. tas susirūpinimas, kad nepasieksime 65 procentų lygmenio. E, vienas italų kolega sakė, kad to turbūt nepasieksime, jeigu dirbsime taip kaip dabar. Bet dabar jau kalbama apie spragų užpildymą. Junktinės karalystės konservatyviausios partijos atstovas sakė, kad nuo visuomenės daug kas yra slepiama. Taip, tai yra tiesa jūsų šaliai. Žinoma, kad visuomenė negali atkreipti viską dėmesį ir visko sekti. Jeigu mes įgyveniname pusę to, kas numatyta direktyvoje, kaip padarė Austrija arba Skandinavų šalis, mes būtume pasiekę kur kas daugiau pažangos ir dabar nekalbėtume apie 40 procentų, kalbėtume apie 50 procentų. Aš manau, kad galima pasiekti 65 procentų tikslą. Taigi kalbama apie pratesimą vieneriems metams, dabar kalbame apie trijų metų terminą ir tai, manau, yra gerai. Vienas iš kolegų sakė, kad aš turėčiau atskirti cheminį atskirimą nuo kitų atskirimo būdų. Žinau, kad egzistuoja labdaros organizacijos, kurios naudojasi žmonėmis išskirstyti šiukšles. Aš nenorėčiau, kad to būtų atsisakyta, nes tai yra labai prasminga veikla. Taigi aš tokiai veiklai tikrai e, pritarčiau. Buvo iškeltas klausimas, ar mums reikėtų labiau į procesą įtraukti pramonę, Manau, kad pramonės klausimas yra labai svarbus ir reikėtų kalbėti apie santykį vienas prie vieno. Jeigu pramonė parduoda vieną prietaisą, tai turėtų vieną ir paimti atgal. Tačiau egzistuoja labai daug ir mažų mažmenininkų, kurie neturi tiek daug pajėgumų. Galbūt jie gali priimti 30 televizorių bet negali priimti dar 30 panaudotų televizorių dėl to, kad neturi pakankamai vietos tiesiog. Taigi mes turėtume galbūt būti lankstesni, jeigu tokie mažmenininkai turės pakankamai vietos ir galės priimti televizorius, tai viskas gerai. Kitas klausimas susijęs su standartais. Ponas Kiuglė labai aiškiai paminėjo, kad trūksta standartų. Kitose direktyvose standartai yra apibūdinti, tačiau šioje direktyvoje yra tiek daug spragų, kurias būtina užpildyti. Valstybės narės turi būti paskatintos įsteigti tokius surinkimo punktus. Ir valstybės narės turėtų tikrinti, ką surinko firma A, įmonė B ir ką jos perdirbo. Taigi mes turime tikrai uh, užpildyti tokias spragas, bet jeigu valstybės narės netliks tokios kontrolės, tai neturėsime ir konkrečių duomenų bei skaičių. Dėl ataskaitų teikimo. Jeigu ataskaitų teikimo procedūra nepagerės, tai direktyva apskritai nebus įgyvendinta. Ir kolegos labai aiškiai apie tai kalbėjo. Kolega iš mano frakcijos kalbėjo apie paskatas ir aš būčiau pirmasis žmogus, kuris sakytų, kad paskatos yra patrauklus dalykas. Jau 20 metų parlamente kalbame apie šį klausimą. Kai kurie kalbėjo apie indėlių sistemos įdėgymą. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti apie tam tikrų paskatų nustatymą. Taigi aš tikrai pasisakyčiau už paskatas. Jeigu kolegos turite gerų pasiūlymų, tikrai jų lauksiu. Kadangi turime aptarti ir kitus svarbius pranešimus, tuo ir apsiribosiu. Tačiau noriu pasakyti, kad jeigu norite padiskutuoti asmeniškai, tai prašyčiau kreiptis į mane. Pirmininkas dėkoju Karl Hans Florence. Labai svarbus pranešimas, kuris užims labai svarbu vaidmenį aplinkos apsaugos sistemoje. Pakeitimus reikia pateikti iki kovo 9 dienos, 6 valandos vakaro. Ir dar kartą norėčiau priminti, kad reikia naudotis elektroninę pakeitimų pateikimo sistemą. O dabar pereikime prie 22 klausimo. Kova su vėžiu Europos partnerystė. Pranešėjas yra Alois Peterle. Yra ir tarp frakcinės grupės koordinatorius. Tarp frakcinė grupė yra įsteigta parlamente, jis varsto su vėžiu susijusius klausimus. Mes dalyvavome susitikime su gydytojų ir pacientų organizacijomis. Aš tiesiog dabar bandau e, pratemti tą laiką, kad kai kurie galėtų išeiti, kiti ateiti, kad ponas Peterle galėtų pradėti pristatyti savo pranešimą. Tiesiog norėčiau paraginti tuos, kurie išeina tą padaryti greičiau, o tie, kurie domisi vėžio prevencijos klausimu, likti salėje. Ponas Peterle, dėkoju, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad tie, kurie palieka, yra sveiki ir tokie bus dar ilgai. Šis pranešimo projektas kalba apie vieną iš svarbiausių iššūkių. Ir milijonai europiečių susiduria su šia problema. Pasaulio sveikatos organizacija nuspėjo apie vėžio epidemiją ir dabar mes matome, kad tai virsta į pandemiją. Vėžys kamuoja ne tik vyresniuosius, vėžių serga ir jauni žmonės bei vaikai. Mes turime vis daugiau informacijos apie vėžį, kova su vėžiu yra vis labiau organizuojama, nepaisant to atsiranda vis daugiau vėžių sergančių žmonių. Vėžys yra viena iš labiausiai paplitusių lygų ir dėl vėžio miršta labai daug gyventojų. Prasidėjo nauja parlamento kadencija, mes įgyjame naujų įgaliojimų, dabar jau turime ir naujai paskirtą komisiją, e, taip pat turime ir tarybos atstovus anksčiau e, buvome parengę ne vieną rezoliuciją, veiksmų planą kovai su vėžiu. Ir tokių dokumentų tikslas buvo paskatinti komisiją ir tarybą agresyviau kovoti su vėžiu ir glaudžiau bendradarbiauti aukščiausių lygių. Mes taip pat buvome įsteigę visų frakcijų suinteresuotųjų grupę. Dabar joje dalyvauja 17 parlamentarų. Mes Dabar nebeturime kreiptis į tarybą ir komisiją reikalaujant priimti privalomus dokumentus. E, Slovenijai pirmininkaujant ES mes patvirtinome keletą dokumentų ir dabar galime kalbėti apie Europos partnerystę prieš vėžį. Pirmiausia, norėčiau anglų kalbą pacituoti dvi išvadas, kurias padarė Europos vadovų taryba 2008 metais. Pirmoji išvada yra tokia. Europos bendryje ir valstybės narės įsipareigoja vykdyti prevencinę veiklą, taikant iniciatyvas ir veiksmus lygų prevencijos srityje. Ir tai turėtų padaryti poveikį sveikai gyvensenai, e, sveikai mytybai, fiziniam aktyvumui, alkoholio atsisakymui. Ir tai taip pat turėtų sumažinti gyventojų sąlytį su įvairiomis karcinogeninėmis ir kitomis kenksmingomis medžiagomis. Primena tarybos rekomendaciją 2003 metais dėl e, patikros dėl vėžio ir rekomenduoja valstybėms narėms įgyvendinti patikras dėl gauptinės žarnos, krūties ir sėklidžių vėžio. Taip pat parengti efektyves programas, kurių tikslas būtų sumažinti mirtingumą nuo vėžio. O dabar, ponė pirmininkė, perėsiu prie savo gimtosios slovėnų kalbos. Taigi grįžtant prie komisijos. Komisija remia programas. Komisija mano, kad vienas trečdalis mirčių gali būti gyvybių gali būti išsaugota, jeigu bus imtas atitinkamų prevencinių priemonių. Komisija siūlo tarp disciplininės ir daugelypinės priemonės kurių tikslas yra suvienyti visas suinteresuotas šalis. Europos komisija taip pat teikia techninę paramą visoms suinteresuotoms šalims. Tai būtų tiek, tiek norėjau pasakyti apie Europos partnerystę, nes komisijos atstovas be jokios abejonės norės pridurti šį beitą ir išsameu pristatyti šį projektą. Kasgi dar yra svarbu? Mes dabar esame veiksmų sukūryje ir galime kur kas daugiau pasiekti. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisija yra numačiusi labai ambicingų šios partnerystės tikslų - sumažinti 15 procentų iki 2010 metų naujai diagnozuojamų pacientų. Tai reiškia 1,5 procentų sumažinimą kiekvienais metais. Ir tai ta partnerystė atitinka mūsų sveikatos strategiją. Tai dar kartą rodo ES įsipareigojimą veikti laikotarpyje nuo 10 iki 14 metų. Taigi mes pasisakome už sveikatą visiems ir už sveikatos aspekto pabrėžimą visose politikos kryptise. Labai svarbu užkirsti kelią vėžį. Šio pranešimo pagrindinis tikslas yra sutelkus valstybių narių ir Europos institucijų pastangas, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, siekti vykdyti prevencinę veiklą, kad būtų kuo mažiau vėžių sergančių žmonių. Valstybės investuoja tik 3 procentus nuo sveikatos biudžeto į prevenciją. Šiame pranešime mes kalbame trečdalyje straipsnių apie prevenciją. Taip pat kalbame apie netoligumus, apie skirtumus, kalbame apie tam tikrą geležinę uždangą tarp rytų ir vakarų, apie išgyvenimo galimybės vėžių sergantiems žmonėmis. Taip pat egzistuoja daugybė skirtumų diagnozuojant vėžį, egzistuoja paliatyvinės slaugos srityje daug skirtumų reabilitacijos sistemos skirtumų. Taip pat ir yra skirtingos priemonės kovojant su vėžiu. ES piliečiams sunku suvokti tuos skirtumus. Kai kuriuose valstybėse egzistuoja nacionalinės kovos su vėžiu programos, kitose dėje ne. ES pagal Lisabonos sutartį turi galimybę imtis paremiamųjų priemonių. Bet aš noriu pasakyti, kad labai svarbu sėkmingai kovoti su vėžiu. Aš sakyčiau, kad reikia keistis pažangę patirtimi tarp visų valstybių narių ir institucijų. Trečias labai svarbus aspektas yra partnerystė. Galime pasiekti tikslų, skirstydami resursus horizontaliai ir vertikaliai. Viena iš sąlygų yra kovoti su vėžiu ir tai turi būti įtraukta į visų institucijų darbo atverkę. Pagal 7 pagrindų programą turi būti skiriamos lėšos kovai su vėžiu ir labai svarbu pasinaudoti jau turimomis žiniomis, turimą informaciją ir svarbu, kad valstybės narės keistųsi tokią informaciją. Pranešime taip pat Yra sakoma, kad sveika gyvensena, asmeninis pasirinkimas ir asmeninė atsakomybė gali daryti įtakos mūsų sveikatai. Taip pat džiaugiamės tuo, kad sveikatos ministerijos steigia sveikos gyvensenos departamentus. Gerbėmėjai kolegos, gyvename finansinės krizės metu turime kovoti su sveikatos priežiūros sistemos problemomis. Ir matome, kad egzistuoja grupės, kurios kovoja su skirtingomis vėžių rūšimis. Labai svarbu užtikrinti resursus kampanijoms, resursus tyrimams. Tokia kampanija turi tik stiprėti. Labai svarbu, kokį kelią mes pasirinksime kovai su vėžiu. Europos komisija siūlo partnerystę ir tai yra tinkamas kelias. Mes turime pritarti tokiai partnerystėje ir tokia partnerystė turi būti kaip galima greičiau pradėta įgyvendinti. Europos parlamentas čia turi atlikti savo vaidmenį. Mes turime stebėti, kaip efektyviai yra įtaiko, taikomi šie veiksmai. Kova su vėžiu. Skiriant ypatingą dėmesį prevencijai. Reikalinga politinė valia. Tam turi pritarti ne tik sveikatos apsaugos ministrai, tam turi pritarti ir vyriausybės bei parlamentai ir ne tik nacionaliniai parlamentai partnerystę įtraukia daugelį pilietinių organizacijų - žiniasklaidą, mokslininkus, tyrėjus. Dabar reikėtų įtraukti ir darbdavius bei darbuotojus. Aš jau nekartą sakiau, kad nepasieksime Lisabonos strategijos, jeigu neužtikrinsime sveikatos ir darbo, sveiko, darbo jėgos. Galiausiai norėčiau padėkoti sekretoriatui ir kolegoms, kurie paskyrė tiek daug laiko ir pastangų šiam darbui atlikti. Norėčiau padėkoti pilietinių organizacijų pastangoms už jų pasiūlymus, kuriuos pasistengiau įtraukti į šį pranešimą. Taigi mano tikslas yra, kad Europos piliečiai sergantis ir sveiki galėtų pasakyti, kad visas reikalingas darbas buvo nuveiktas. Dėkoju uždėmesi ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Ja, vielen Dank, äh, Alius Peterle. Man merkt. Labai ačiū, ponia Peterle. Dėkoju už jūsų atsidavimą, nes jis aiškiai matomas. Sraše turiu daug noračių kalbėti. Pirmiausia, ponia Lukaševska. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pritarti pranešėjai, kad vėžio prevencija yra didelis iššūkis, dėja neturime pakankamai laiko detaliai diskusijai. Noriu pasveikinti pranešėją parengus pranešimą. Labai susidomėjus jį perskaičiau. Aš pritariu, kad yra didžiulė, didžiulis skirtumas tarp rytų ir vakaro Europos, kovojant su vėžiu. Aš pati esu iš Lenkijos. Mes turime nacionalinę programą kovai su krūties vėžiu. Tačiau programa neveikia, nėra jokios, jokių rezultatų. Man atrodo, kad jokios programos pinigai nepakeis juodosios statistikos, ypač naujosiuose valstybėse narėse, jeigu monė, moteris neįs pas gydytojus pasitikrinti. Kartais moteris tiesiog nenori eiti, eiti pas gynekologą, nors ir norėtų pasitikrinti krūtis, tačiau užtrunka daug laiko, kol jos, joms pavyko užsiregistruoti, pakliūti pas specialistą. Taigi kartais tiesiog trūksta e, tam tikros e, kampanijos žiniasklaidoje, kad būtų skatima profilaktika, prevencija. Kaiminėje šalyje turime e, puikių rezultatų, o šalia yra tokia didžiulė spraga. Ir susidurime su kasnynėmis dramomis, kai moteris miršta nuo vėžio. Taigi, būtų įdomu pažiūrėti statistiką, kodėl vienose šalise rezultatai puikūs, kitose yra baisus. Taigi, norėčiau daugiau apie tai sužinoti, kad galėtume geriau pasirengti intensyviai diskusijai Lenkijoje. Jūsų pranešime jūs taip pat e, kalbate apie e, skriningas ir vakcinavimas, vakcinavimą tačiau jūs nekalbate apie vakcinos kainą, ypač rytų šalims. Vakcina kainuoja 3-400 eurų ir daug šeimų tiesiog negalėtų leisti savo skiepyti e, savo mergaičių. Visi supranta riziką, tačiau negali e, savo to leisti. Taigi, grįžtant prie žiniasklaidos kampanijos, tai aišku, reikia daugiausia dėmesio skirti jaunai kartai. Reikia užtikrinti, kad e, mergaitės įsisamonintų, jog reikia nuolat lankytis pas gydytoją, tikrintis. Ir dar kartą pranešėjui noriu padėkoti už pranešimą. Ačiū. Toliau Dagmaro Perant. Ačiū pirmininkė. Šią temą bandome aptarti labai sausai ir neemacingai. Noriu padėkoti pranešėjai už gerą pranešimą, tačiau manau, kad mums tikrai pavyks labiau, jeigu daugiau dėmesio sutelksime Na, aišku, ponas Petrelė yra ekspertas ir nieko blogo nėra tame, kas čia parašyta. Tačiau jeigu mes norime, kad mus išgirstų komisija ir taryba, būtų geriau apsiriboti, ne išdėstyti 30 reikalavimų, o išdėstyti tokius apčiopiamesnius. Kokie tai galėtų būti reikalavimai? Ponas Peterlė sakė apie dalį biudžeto, kuris valstybės narėse skirtas prevencijai. Na, aš šiek tiek esu kitokios nuomonės. Juk viskas, viskas susiveda į tai, kad jaunus žmonės reikia informuoti. Taip. Tačiau turime iškelti ir aiškius reikalavimus valstybėms narėms. Aš vėl norėčiau papeikti valstybės narės. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime, buvo kalbama apie e, kampaniją Lenkijoje. Tačiau jeigu yra tik viena ligoninė, kur galima gydyti krūties vėžį, tai e, nieko čia nepadarysi su kampanijomis. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje kas 2-3 metus moterys raginamos pasitikrinti sveikatą mimografijos būdu. Na ir nors tai ir nėra privaloma, dar, aišku, yra ir ultragarso tyrimai. Aš nežinau, kuris metodas yra geriau. Geresnis metodas nereiškia, kad jam reikia išleisti daugiau pinigų. Ponas Petrelė teisingai sakė, kad e, teisingai yra šalių su gera patirtimi. Pavyzdžiui, mano šalyje yra ligonė Flensburgė, kur galbūt nėra tokios pat paslaugos kaip Berlyne. Taigi galbūt reikėtų numatyti privalomą keitimas informaciją apie geriausius metodus. Ponas Petrle kalbėjo apie neligybę tarp rytų ir vakarų. Na, jūs teisus, bet kaip e, su kitais aspektais yra daug kitokių neligybės aspektų, kuriuoms negalima pritarti. Viskas, kas parašyta pranešime, yra teisinga. Tačiau tam, kad patvirtintume šį pranešimą e, čia komitete plenarnėje sesijoje, tai reikia siekti, kad tas dokumentas pasiektų kažkokių pakeitimų. Kalbate apie įvairius blokus, apie reikalavimus visokiams programams ir taip toliau kad būtų privalomas, privaloma dalis skirta e, ankstyvam lygų nustatymui ar genetiškam polinkiui susirgti, tam tikrą lygą nustatymui tokių polinkių. Jeigu bus tokia biudžeto dalis skirta uh, ankstyvam lygos nustatymui, tai tada ir E, reikėtų nustatyti tam tikrą biudžeto dalį informacijos skleidimui. Jeigu pažiūrėsime į Bavarijos pietus ar Portugaliją, čia skirtumų taip pat yra tarptų šalių ir valstybės narės turėtų tai suprasti. E, na dabar panas Petrilė sako, kad 2013 metų reikia pasiekti kažkokių rezultatų. Dabar jau 2010 metai. Tai norėčiau, kad valstybės narėms būtų iškelti konkretus reikalavimai, privalomi dalykai, kad jos kažką tai darytų. Turime žinoti, kiek yra išleidžiama pinigų šiam dalykui, e, Visą laiką kalbam apie tą geriausią praktiką, geriausias žinias, tačiau praėjus laikui visą tai pamirštama. Kai aš buvau Italijoje, susirgau, aišku, aš nieko nežinojau tenai, kaip, kaip man kur gydytis, aišku, aš norėčiau apie tai žinoti. Mums reikia garantijų, kad informacijos, kai mes, mums jos reikės, mes gausime. Turime konkrečius reikalavimus iškelti ir tuomet praėjus keliams metams matysime, ar tų, reikala, tų reikalavimų laikomasi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiaip jau kalbu Antonijos Paravanovos e, vardu. Ji paprašė šiaip jau mane pakalbėti jos vardu, ji negali dalyvauti. Norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Peterlį už pranešimą. Norėčiau pasveikinti parengus pranešimą. Iš tikrųjų, pranešimas apima visus svarbius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti, kovojant su vėžiu Europos lygiu. E, Pone Paravonova man pasakė, e, kad aš turėčiau iškelti informacijos surinki, e, vaidmenį, taip pat prevencijos vaidmenį, diagnoz, diagnozavimo vaidmenį tam, kad e, tikrai e, nereikėtų daug lėšų leisti pačiam gydimui. Dabar pranešime šiaip jau siūlo, siūloma e, tokių detalesnių nuostatų susijusių su partnerystės ryšiais ES lygių. Ir čia taip pat konkrečių pasiūlymų pateikiama suefektyvinti partnerystės ryšius, užtikrinti tokio tinklo mm, gerą veikimą. Be to kalbama taip pat apie Europos kovos su vėžiu strategiją, tokios strategijos naudingumą. Čia paminėta taip pat tarybos rekomendacijos E, juose be visa kita nurodym, nurodoma, e, nurodoma informacijos klaida, švietimas, e, kuris šiaip jau pasiteisino tam tikrose valstybėse narėse ir menkiau, menkiau pasiteisino kitose. Na, ir, ir, ir čia konkrečiai siūlomas konkretus tokio partnerystės ryšių planas. Dabar ką dar būtų galima pagerinti? pagerinti bendradarbiavimą mokslinio tyrimo srityje, ypač taip pat sudaryti geresnės sąlygas, suprantama, pacientams prieiti prie naujausių technologijų, naujausių gydimo būdų. Na ir kalbant apie kovą su vėžiu, tai šiaip jau pirmiausia reikėtų e, įvertinti E, įvairių valstybių narių e, kovos su vėžiu sistemų e, skirtumus. Tad tokias pastabas aš norėjau pasakyti Antonijos vardu. Jeigu jūs dar ką, ką nors norėtumėt paklausti ir pridurti, aš mielai atsakysiu. Na, aš rekomenduočiau Jums kalbėti toliau tuomet. Toliau kalbėsiu trumpai, kadangi matau daugiau norinčių kalbėti. E, čia nekarta jau buvo kartojama mintis ponios Berint ir, ir pranešėjo. Reikėtų pabrėžti vidaus e, vis dėlto par, e, par, paradoksą tarp to, ka, ko, ko siekiama nustačius tik, tai yra vėžio susirgymo atvejus, ir kita vertus realią praktiką. Tačiau, kaip ir ponė Berent e, minėjo, e, kad čia vėlgi e, ne, negalima numatyti kažkokių teisiškai saistančių nuostatų, kadangi to, tokios kompetencijos nenu, bendryje nenumato bendrijos sutartis. O čia buvo paminėti skaičiai kurie šiaip jau tikrai primena netgi tam tikrus pandemijos atvejus, palyginama su kardiovaskuliarinėmis lygomis, kurios užima pirmąją vietą pagal mirčių skaičių. Tačiau tikrai aš turiu nemažai klausimų komisijai, bet Bet labai trumpai ir paminėsiu tokį esminį klausimą susijusi su partnerystės ryšiais. Tai svarbiausia reikėtų pasvarstyti, kaip tą partnerystės tinklą padaryti veiksmingesnį. E, ir iš tikrųjų čia pravartu geriau koordinuoti veiksmus, keistis geriausią praktiką, gerinti mokslinių vėžio tyrimų sritį. Vienuoliktą punktą norėčiau paminėti pranešėjo rezoliucijos suprantama, labai svarbu yra prevencija tam, kad būtų galima išvengti vėl, susirgymų vėžių, e, skatinant sveikesnę mytybą, sveikesnę gyvenseną. ir kartu šiaip jau būtų galima skatinti tokios naudinge, sveikesnės mytybos e, tyrimus. 11 punkte apie tai kalbama, 16 punkte E, taip, aš pritariu, kad 16 punkte e, turėtų būti minimi taip pat faktoriai, aplinkos faktoriai sukeliantis e, susirgymą vėžių, mūsų artimosios aplinkos, kurioje mes gyvenam, faktoriai 15 punkte iš tikrųjų labai svarbus skryningas, prevencijos veiksmai, pasinaudojant biomarkerius vadinamosius, kurie minimi 15 punkte. Tad e, tuo klausimu tikrai yra labai plačios literatūros paskelbta ir iš tikrųjų ES turėtų tam skirti didesnį vaidmenį. Aš šiaip jau nesileisiu be abejo giliau, e, dar tik tai galima paminėti geresnį gydimą, bet prieš geresnį gydimą turėtų būti šiaip jau geresni prevencijos veiksmai ir tiesiog e, įspėjimas. Labai ačiū, Karin Kalba. Äh, Norėčiau pratesti nuo ten, kur baigė kalbėti ankstesnė kalbėtoja. Man šiek tiek kyla sunkumų. Klausiausi Dagmar Rodberend, e, kuris sakė, kad reikia apsiriboti tam tikrais klausimais, tačiau kyla pagunda detaliai apie viską kalbėti. Dėl 11 ir 16 punktų. Na, žinome, kad vėžys ne tik yra genetiškas degeneriška tai lyga, bet taip pat ir priklauso nuo išorės veiksnių. Turbūt reikėtų imtis panašių dalykų kaip ir su lyčių aspektų integravimu. Reikėtų ir sveikatos aspektus integruoti į visas politikos rytis. Kalbame apie darbo sąlygų gerinimą. Tai nebūtinai kvantifikuojamas aspektas, tačiau tai vis tiek yra streso veiksnys, kuris gali uh, prisidėti prie to, kad žmonės susirga vėžiu. Taigi turime galvoti apie tai, kokį kas daro poveikį žmonių sveikatai. Po to 28 dalyje, dėl 28 dalys žinome, kad nuo skurdo žmonės serga. Na ir žmonės, kurie turi menkesnį išslavinimą, gyvena skurdžiau ir e, taip atsiranda poveikis jų sveikatai. Taigi mes turėtume kalbėti daugiau apie tai, kad mūsų komunikacija būtų skirta konkrečioms grupėms, tokia kalba, kurią žmonės gali suprasti, būtent tie žmonės, kuriems reikia tos informacijos. Ir turime užtikrinti, kad, kad pasieksime tuos žmonės, kurie iš tikrųjų neturi aukštų kvalifikacijų ir e, aukštą išslavinimą. Pirmininkas. Ačiū. Manau, kad komisija dabar norėtų pasisakyti, ponas Fahai. Thank you, Chairman. I know that we have only a few minutes. Brief. Uh, I don't need to say very... Dėkuoju, ponė pirmininkė, turime tik keletą minučių, todėl kalbėsiu labai trumpai. Dėkoju už pranešimo projekto pateikimą. Komisija labai vertina šį pranešimą. Mes esame dėkingi ir jums, ponė pirmininkė, už jūsų asmeninę paramą ir apskritai parlamento paramą pritarti šiai iniciatyvai partnerystiai kovai su vėdžiu. Aš norėčiau tiesiog pateikti naujausius duomenys, naujausia informacija. Pane Rodberent sakė, niekas nepasikeitė nuo praėjusiu metu. Galėčiau Jūs patikinti, kad pasikeitė. Labai daug suinteresuotų šalių išreiškė norą prisijungti prie partnerystės gydytojų organizacijos, slaugytojų organizacijos, akademinės bendruomenės atstovai, daugybė kitų svarbių institucijų atstovų suvienijo savo jėgas. Daugelis kalbėtojų minėjo paradigmos pakeitimo svarbą. Aš pasižymėjau jūsų punktą. Taip pat jūs kalbėjote apie tam tikrus sutartyje egzistuojančius paradoksus. Aš manau, kad pacientai, piliečiai ir visi mes turime gerbti valstybių narių galės, bet mes bandome pereiti prie partnerystės. Mes žinome, kad norime bendradarbiauti ir mus neturėtų riboti, ar mes galime pritarti direktyvai, ar mes galime patvirtinti dokumentų ir taip toliau. Mes turime pasinaudoti tuo noru suvienyti jėgas ir spręsti vėžio klausimą. Ir mes tikrai judame tinkama linkme. Aš negalėčiau pateikti baigiamųjų, galutinių detalių, kadangi tik tai kitą mėnesį galėsime pateikti detalesnės informacijos, tačiau tikrai vyko ne vienas susitikimas, egzistuoja daugybė organizacijų atstovaujančių įvairius sektorius, visos jos apsijungia bendram darbui. Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Mums reikalingas jūsų palaikymas. Ne tik dabar, bet ir per ateinančius mėnesius bei metus. Pranešėjas kalbėjo apie tą tvarų finansavimą ir nuolatinę paramą, ypač kai mes kalbėsime apie naujas finansinės perspektyvas mums bus reikalinga parama. Žinoma, pirminis finansavimas ateina iš valstybių narių per valstybių narių sveikatos apsaugos sistemas, tačiau egzistuoja daugybė kitų priemonių ES ir jas galima panaudoti. Galime kalbėti apie struktūrinius fondus, nes egzistuoja tam tikrų skirtumų tarp sveikatos priežiūros sistemų ir tai turi tiesioginės įtakos ekonomikos sektoriui Taigi investavimas į sveikatos apsaugos sistemas prisidės prie geresnių rezultatų. Taigi aš tikrai e, noriu paraginti Jūs, kad Jūs reikalautumėte didesnių investicijų į tyrimus ir į kovą su vėžiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Fai. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui ponui Peterle. Lausiam za vaše prispevke. Ačiū, pono pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms už pasisakymus, taip pat dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams ir komisijos atstovui. Taigi tikrai yra skirtumų tarp to, kas buvo praėjusios kadencijos metu ir šios kadencijos metu. Mes siekiame daugiau, mes imamės veiksmų. Ir aš norėčiau, kad mūsų veiksmai būtų sutelkti dirbti ties tuo, kaip bus vykdoma partnerystė. Aš atsižvelgiu į visą tai, ką jūs išsakėte. Ir dabar tiesiog galvoju, ar mums reikėtų glaustai svarstyti šitą klausimą, ar plėsis į detalės. Kai gausiu pakeitimus, aš sieksiu tokių formuluočių, kurios sustiprintų mūsų tikslus ir mūsų ambicijas siekiant um, efektyvios partnerystės. Ponas Fahy ką tik tai kalbėjo ir jis sakė, kad um, labai teigiamas atsakas buvo sulauktas į šią partnerystę. Mes patys dalyvavome tame pradinėme sustikime ir yra nemažai žmonių, kurie nori uh, pakeitimų šioje sferoje. Mums yra svarbiausia ambicijos, aiškumas ir visų mūsų įsipareigojimas. Žinau, kad valstybės narės turbūt nežengs taip toli, kaip mes norėtume, bet aš džiaugiuosi, kad mes kalbame apie naująją paradigmą. Galime prisiminti Oettinger Potočnik ir kitų kandidatų į komisarus klausimus. Daugelis kalbėjo apie paradigmų pakeitimą ne tik energetikos ir aplinkosaugos srityse. Reikia kalbėti apie naujas paradigmas ir sveikatos sferoje. Ir kad to pasiektume, reikia tam tikrų pakeitimų ir pokyčių. Taigi iš visų jūsų pasisakymų suprantu, kad mes daugiau mažiau sutarėme. Mane įkvepia jūsų išsakyta nuomonė, jūsų komentarai ir turbūt reikės kalbėti apie struktūrinius fondus, apie tas priemonės, kurias būtų galima pritaikyti siekiant sumažinti egzistuojančius skirtumus. Norėčiau, kad pasibaigus penkerių metų parlamento kadencijai visos valstybės narės būtų parengusios nacionalinės sveikatos programas, nacionalinius skriningo planus, kad e, būtų peržiūrėtas e, kodeksas kovai su vėžiu, kad visos valstybės narės turėtų skriningo programas parengtas, kad turėtume suderintus duomenis e, susijusius su susirgymais vėžiu. Ir valstybės narės turėtų skirti 10-15 procentų nuo BVP, o ne 3 procentus į prevencinę veiklą. Aš manau, kad 3 procentai šiaip jau yra statistinė klaida. Kai bus patvirtina tarp valstybinės sveikatos apsaugos direktyva, tikiuosi, kad bus energingiau keičiamasi informacija, kad pacientai gaus daugiau informacijos apie galimybės judėti ir gydytis e, kitose valstybėse narėse. Taigi tikiuosi, kad e, tos bendros sukauptos žinios e, bus paskleistos plačiau. Kolegos, bijau, kad mūsų laikas jau baigėsi. Aš tikrai mielai kalbėčiau ilgiau, bet iš esmės mūsų nuomonės sutampa. Aš lauksiu jūsų pakeitimų ir aš tikiuosi ir aš pasistengsiu, kad parengtume tokį pranešimą, kuris susilauktų pritarimo tiek komitete, tiek ir plenarinėme posėdėje. Ačiū. Äh, Ačiū, Alois, už äh, pranešimą, parengimą. Dabar, kaip matot, pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 12 diena iki 12 valandos ir matysim, kokiu pakeitimų bus pateikta. O šiaip jau už tą pranešimą balsuosim balandžio 17 dieną, balandžio 7 dieną. Ta proga norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje. Posėdį baigiam, o po poros minučių prasidės koordinatorių posėdis.